Mm, taigi tema Europos auditorumai perėdimas nuo teisėtumų tvirtingumo. Audito prie jas projektų ir mm, programų veiksmingumo ir efektyvumo vertinimo. Čia mes palyginsime, kokie yra tarptautinė patirtis, kokia yra valstybinė patirtis, kaip yra vykdomas auditas, perėjimas prie audito ir mes kalbėsim apie galimybės Europos lygmenių. Ir tiek Europos audito rūmai ir Europos komisija atkreipė dėmesį į specialų pranešimą, e, kurį parengė Europos audito rūmai apie jau e, turimas, turimas nu, priemonės, kurie, kurių pagalba galima vertinti Europos Sąjungoje įgyvendinam projektų ir programų veiksmingumą. Čia keturi ekspertai yra pakviesti, kad patiktų savo nuomonę ir atsakytų į, um, į klausimus. Pirmoje posėdžio dalyje ponas Kristofer Nim mm, strateginių klausimų, bet paujantis direktorius strateginiais klausimais e, iš Accountability Office iš Junktinių valstybių, gal pasisakys um, tema um, audito kontrolė federalinė e, federalinių klausimų. Toliau Jean-Marie Bendra, o Prancūzijos audito rūmų generalinis pranešėjas pateiks taip pat e, auditą į nacionalinio auditorumo požiūriu. Ir paskui bus pateikti klausimai ir atsakymai. Toliau antroje dalyje Viktor Kadeira, Europos auditorumų atstovas, kalbės apie auditą ir e, tai, kaip yra e, vykdomi projektai. Toliau pasitikys Algirdis Šemeta, e, statistikos audito e, kovos su sukčiavimu Europos komisijos narys kalbės apie e, tai, kaip yra nustatomi rezultatai, kokios yra e, Europos e, priemonės Europos komisijoje. Ir toliau vėlgi bendro pobūdžio bus diskusijos ir atsakymai klausimas. Aišku, pasisakys pranešėjai ponas Tedeoras Kilakakis. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegai, biudžeto komisijos atstovui, ponui Žoržui Lijon, kuris kalbės apie biudžeto perspektyvas Today I am here uh, representing the... Dėkui, ponė pirmininkė, už pristatymą. Šiandien aš atstovauju biudžeto komitetą. Ir kaip biudžeto komitetas mes, aišku, e, esam atsakingi už išlaidas. Mm, tai tikrai labai svarbus klausimas. Mes puikiai suprantame, kaip yra išleidžiami pinigai, kaip naudojami fondai. Ir ar mūsų autorizuotas sumas atitinka 2020 programos tikslus ir e, ar iš tikrųjų e, yra kažkoks e, skirtumas, ar ir gal, mes galim išmatuoti ir pamatyti, kokios yra pasam, pas, pasiekmes. Man ypatingai domina diskusija tarp e, veiklos, veikla ginčiamas biudžetas, rezultatas ginčiamas biudžetas, kaip mes juos abu suderinam. Aš suprantu, kaip leidžiami fondai, lėšos ir kaip, kaip jie iš tikrųjų praktikoje veikia ir tikiuosi, kad mes pasieksim įgyvensinti paprastą sistemą, kuris buvo pakankamai veiksminga ir didžiausias pavojus, aišku, kalbant apie su, su auditorumais, aišku, didžiausia yra taip, kaip nustatyti kriterijus ir galim bijau, baisu, kad bus daugiau biurokratijos ir mažiau iškumo, kaip, spe, kaip spe, leidžiamas lėšos. Bet tikrai reikia išklausyti pirmą kalbėtojus ir aš tikiuosi, E, kad išgirstim ir ES biudžeto komiteto e, nuomonę. Mes lankėmės Vašingtonė Liepos mėnesį ir jis e, mums paaiškino, kaip veikia biudžeto procesai po trijų metų pertraukos ir mes norėtume žinoti, kokias tai yra išvados. Taigi džiugiamės, kad jūs šiandien esate pas mus. Dėkui dėkojame biudžeto kontrolės komitetui už pakvietimą ir aš e, pranešiu apie mūsų diskusijų rezultatus. Dėkui. Oui, s'il vous plaît, euh, nous avons déjà parlé. Taigi, dėkuoju. Pas tarp mūsų yra jau Teodoras Kilakakis, kuris yra pranešėjas, posėdžių pranešėjas. Taigi, žodis jums, ponė Teodorai. Well, uh, thank you. Uh, I think this is an important. Dėkuoju, tai labai svarbus posėdis, kadangi nors ir artėja parlamento rinkimai, bet mes tikrai būsim, turim būti tvirti ir labai daug euroskepticizmo visoje Europoje, tiek šiaurėje, kadangi žmonės mano, jog pinigai nėra tinkamai leidžiami ir taip pat pietuose ir kitur, dėl kitų priežasčių. Ir mm, mano nuomonė tam, kad galėtume žengti į priekį ir pasiekti labiau integruoti Europą, reikia užtikrinti, kad pinigai, kuriuos mes leidžiame, yra leidžiami tinkamai. Tai nelengva užduotis. Ir mes biudžeto kontrolės komitete per pastarosius keletą metų mes turim patirtį ir suprantam, kad mes galim tikrai daug geriau, tinkamiau leisti ES pinigus. Tai didžiausias lėšas išleidžiamas valstybėse narėse, bet tai nepasiteisinimas. Ir kai mes išklausime e, pirmąją specialią ataskaitą, tai e, išvados yra labai konkrečios. tam, kad tinkamiau veiksmingiau leistume pinigus, aišku, reikia geresnio planavimo, priimti geresnius sprendimus, bet taip pat reikia ir e, vykdyti geresnę kontrolę, kalbant apie veiksmingumo ir efektyvumo kontrolę. Mm, ne, ne tiek svarbu mm, teisėdumo kontrolės, bet ji turi būti vyks visur. Ir tiek kiekvienoje šalyje ir čia tikrai nereikėtų tiesiog reikėtų labai griežčiau e, kontroliuoti, kaip leidžiami Europos Sąjungos pinigai. Mes lankėmės įvairiose vietose, kur matome e, super greiti traukiniai, važiuoja super greitai, bet pustuščiai, o tuo pačiu metu E, važiuojam ir greitkeliais, kurie yra visiškai tušti. Buvome irgi aplankėmės vietose, kur yra uostai e, pastatyti prieš kel, kelis metus, penkis metus, bet jie dar neprijungti prie geležinkelio sistemos ir negali funkcionuoti. Ir tai yra akivaizdus atvejai. Yra tokių vietų, kur yra e, garso, kontrol, garso triukšmo skydai laukose, kad, kad e, karvės negirdėtų, kaip automobiliai važiuoja. Matome, kaip e, Europos pinigai netinkamai leidžiami ir tikrai reikia pagerinti padėtį. Patirtis, kaip tai reikėtų daryti, tai yra ne čia, ne, ne Europos Sąjungoje, bet daugelį valstybių narių mes nedarom nieko daugiau, tik tiesiog yra tie legalumo e, kontrolė, kaip leidžiami pinigai mūsų šalyje skirai, bet reikia tobulinti šitą patirtį ir e, pasiūsti aiškę žinę mokesčių mokėtojams ir rinkėjams Europoje, kad mums tikrai geriau stengstis ir mes ir, ir mes pasieksim, kad būtų geresnis požiūris į Europą. Ir šis posėdis padės mums tinkamiau veikti ir padės mums parengti specialiasis ataskaitas ir jos, aš esu, kalbu kaip, kaip pranešėjas, nes dalyvau ir poros iš jų rengime, tai jos yra tikrai tinkamos ir geros. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkuoju. Labai ačiū, Teodoras. O dabar pereisime prie mūsų kolegų iš Junktinė Amerikos valstijų patirties. E, ponas Mima, e, kuris yra Junktinių Amerikos valstijų e, strateginių klausimų vadybos direktorius. Ačiū, pana pirminkė, ponė pranešėjai, komiteto nariai. Man didelė garbė lankytis jūsų komitete ir aptarti mūsų patirtį Junktinėse valstijose vyriausybės atskaitomybės biure, tai yra GAO. Kalbant apie valdžios auditą, kaip žinote, mūsų misija yra padėti kongresui vykdyti konstitucinę atsakomybę ir gerinti vyriausybės e, veiklos rezultatus. Amerikiečių labui. Ir aš sutinku su pranešėja e, teiginiu, kad teisingas tvarkymasis nėra ceremonija, reikia sekti, kaip politika yra gyvendinama. Po antrojo, pas, pirmojo pasaulinio karo e, kongresas norėjo turėti daugiau informacijos ir kontroliuoti vyriausybės išlaidas. Vėl buvo įkurtas biuras 21 metais kaip nepriklausoma agentūra kuri tyria, kaip federaliniai dorliai leidžiami. E, po antrojo pasaulinio karo e, darbo krūvis padėgėjo ir mes pradėjome vykdyti auditus išsameu, kurie e, vertino vyriausybės efektyvumą. Prisidėjus socialiniams programams 70-metį mūsų veikla plėtojasi toliau. Ir Mes pradėjome veiklos auditą, kad nuspręsime, ar vyriausybės programos atitinka tikslus. Kongreso teisės aktai pabrėžė tą e, įstatyminį pagrindą, kad mes galėtume vykdyti veiklos auditą. Tai mums buvo svarbus pokytis, ką ir kaip darome. Nuo finansinės ir atities audito mes, pe, mes pradėjome daryti, siekti kelti klausimus, kurie yra tokie, ką mes gauname už investicijas į programas. Ir ar e, pinigai išleiti pagal numatytus tikslus. Taip pat klausime, koks skirtumas, e, kokį skirtumą tai duoda piliečiams. Audito standartai e, veiklos auditą apibūdina kaip objektyvę analizę, kad e, vyriausybė ir priežiūros institucijos kaip kongresas galėtų tą informaciją panaudoti kad gerintų programų rezultatus, mažinti išlaidas, lengviau priiminėti sprendimus ir prisidėti prie visuomeninio atskaitojybės. Toks auditas atitinka tarptautinius audito standartus taip pat. Noriu pastebėti, kad tos apibriešties prielaida yra ta, kad auditas prasideda nuo vyriausybės programos ir iniciatyvos ir nuo ten žvelgiama į produktus, paslaugas, kurios duoda programa ir siekiame nustatyti rezultatus. Mūsų darbas yra pagrįžtas e, e, teisėkuros sutiktų įgaliojimų ir e, kongreso prašymų ir generalinio kontrolieriaus įgaliojimo deriniu. Visa tai yra, sus, yra pateikta teisės aktuose ar kongreso ataskaitose. Taip pat mes e, vykdome kongreso prašymus, tai yra tos dvi kategorijos sudaro maždaug 90 procentų mūsų darbo. Tai yra tiesioginiai prašymai e, pagal įstatymą ar kongreso laiškas, kuris reikalavoja atlikti auditą. E, mes informuojame visus nuolatinius komitetus ir apie 70 procentų pakomitečių. 12 metais ir mūsų fiskaliniai metai pasibaigs, pasibaigs po kelių mėnesių mes gavome virš 900 e, įgaliojimų atlikti auditus. 2008 metais tarptautinė peržiūra įvertino mūsų e, rezultatus ir čia buvo nurodyti keli brėžai, kurie skiria mūsų darbo aplinką nuo kitų tarptautinių mastų veikiančių kolegų. Kalinginti su kolegomis mes atliekame daugiau veiklos e, auditų ir dauguma e, prašymų yra pateikiami kongreso, nėra mūsų iniciatyva. Peržiūro taip pat pastebėjo, kad reaguojant į kongreso prašymus mes numatome darbo apimti ir metodologiją, e, laiką, darbuotojus, kiek, kiek jų skirti ir valdymo struktūrą. E, perspektyvą mes turime išlaikyti nepriklausomę. Mes taikomės įvairiausią praktiką, kad galėtume reaguoti, atsakyti kongresui bet nebūtume priklausomi nuo partijų. Ir <clears throat> kelios praktikos šioje peržiūrėje pastebėtos buvo tokios. Strateginis planavimas įtraukia kongresą ir pagrindinės suinteresuotas pusės, numatant svarbiausias temas ir rizikos rytis. Mūsų strateginio planavimo procesas prasideda ir baigėsi kongrese. Pirmiausia, e, numatant tikslą ir e, rezultatus. Mm. tos pastangos ir ryšiai su kongresu reiškia, kad mes e, užsimame aukščiausio prioriteto dalykais. E, mūsų dalyvavimo prieimimo procesas daugiausia dėmesio skiria e, vis, rizikai susijusiai su kiekvieno prašymu, įskaitant nepriklausomumo riziką ir mūsų darbas duoda rezultatų. Kasmet mes patikime rezultatus, išvadas, rekomendacijas savo ataskaitose ir liudėjimuose kongrese. Pavyzdžiui, 12 metų mokesčių metais mes patikėme daugiau kaip 650 ataskaitų ir patikėme liudėjimus 159 kartus įvairiuose kongreso komitetuose. Bet to, beveik kiekvienas mūsų ataskaita ir paliudimai pateikiami mūsų interneto svetainėje kasdien. Ir paskutiniais finansiniais metais finansinė nauda iš mūsų darbo e, sudarė 55,8 milijardo jungtinių valstybių dolerių. Tai yra 105 doleriai už kiekvieną dolerį investuotą į mūsų organizaciją. Mes taip pat dokumentavome daugiau kaip 1400 kitų naudingų dalykų, kurie padėjo formuoti teisės aktus ir panašiai. Varančioji liega, aišku, yra dėmesys mūsų rekomendacijų vykdymas. Apie 80 procentų mūsų rekomendacijų yra įgyvendinamos. Aišku, nacionaliniai auditai gali suvaidinti svarbu vaidmenį e, pareigūnams suteikdami informaciją ir analizę, kad būtų galima spręsti šalies problemas. Daugelis problemų šiandien yra globalios ir reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių sprendimų. Dėl to mes vis daugiau dirbame su kolegomis, skaitant audito rūmus, E, kitų šalių audito organizacijas įvairiais klausimais, kaip klimato kaita ar finansų krizė. Klausimai, pavojai, problemos, kurie kyla vyriausybėms pasaulyje, dampa vis sudėtingesnės ir e, kerta sienas. Ir e, jos kerta geografinės sienas, vyriausybių programas, vyriausybių lygmenis ir netgi sektorius. Kadangi vyriausybės vis daugiau E, pasikliauna bendradarbiavimu su privačiais subjektais ir deleguoja tam tikras e, atsakomybės toms, tiems subjektams, e, riba tarp vyriausybės ir nevyriausybinių sektorių tampa vis neiškesnė. Ir politikos kuriejai tiek jungtinėse valstijose, aišku, ir čia turi apsvarstyti ir globalius, ir vietinius pavojus, ryšius tam, kad e, nacionalinės politikos iniciatyvos, pavyzdžiui, mokesčių reformavimas ar kiti dalykai, visuomenės apsauga, medicinos produktų srityje, maisto ir vartojimo prekių srityse būtų efektyvus. Visą tai reikalauja tarp valstybinių, e, tarp agentūrinio bendradarbiavimo. Europos parlamento e, ataskaita apie pasirengimą 25 metams nurodė, kad yra daug e, aspektų, kurie tams e, labai sveitingi. Daugiapolarinis pasaulis, pasaulis, e, įvairių technologijų įtaka, daugia pakopė vyriausybė ir toliau. Kaip žinote, šioje ataskaitoje padaryta išvada, kad naujas globalizuoto pasaulio multipolariškumas E, daubė pakopis valdymas, e, ryšiai teisės aktų kūrime sukurs naują kontekstą Europos parlamentui. E, šis sudėtingumas gali sukelti fragmentacijos pavojus, tai gali sukelti e, nuseklumo praradimą, e, dubliavimas pavojus ir taip toliau. Tai, man atrodo, labai tinkamas apibūdinimas tų iššūkių, kurios, kurio, kur, kurie laukia ir jungtinių valstijų sprendimo prieimimo institucijos. Todėl reikia jiems teikti informaciją, analizę ir rekomendaciją, kurių jiems reikia, kad galėtų reaguoti iš šį vis sudėtingesnį pasaulį. Ir svarbiausia, ką norėčiau šiandien pasakyti, kad galima efektyviai būtų prisidėti prie 21 amžiaus vyriausybės rezultatams, mes manome, kad auditoriai turi būti e, labiau sutelkti ties e, valdymu. Tai yra vertinant ryšius tarp organizacijų, tarp vyriausybės ligmenų, sektorių ir politikos priemonių. Todėl programų, e, programomis pagristi veiklos auditai išliks ir mes matome, kad turime plėsti tų veiklos auditų apimti. Pradedame nuo programų ir perėdame prie atskirų programų rezultatų įvertinimo. Reikia ir auditų, kurie pradeda nuo rezultatų ir eina atgal, keldami klausimus apie visuomenės pastangas, kurie daro tos rezultatus. Šie du požiūriai yra skirtumas tarp to, kaip pavyzdžiui žiūrimas į atskirą tašką mokymo programoje ir keliant klausimą, kaip žmonės išmokyti ar gauna darbą, ar priešingai, kokios programos sprendžia šias problemas ir kaip jos veikia atskirai arba kartu. Ir abu požiūriai duoda svarbios informacijos praktikoje. Šis e, veiklos audito požiūris turi reikšmės ir mūsų darbui. Visą tai išdėsta mano pareiškime, kuris buvo jums išdalintas. Daugelis iš mūsų e, veiklos ryčių analizuoja iššūkius, su kuriais susiduria įvairios programos ar agentūros. Pavyzdžiui, tokie pavojai kaip dubliavimasis ir panašiai. Ir mes e, pagal vieną įstatymo vyriausybei teikdami auditą suteikėme perspektyvą, kaip reaguoti 21 amžiaus iššūkius. Pakalbėsiu trumpai apie šios dalykus atskirai, nes jie iliustruoja, kaip keitėsi požiūris į veiklos auditą. Pirmiausia, dėl e, didelės rizikos programų. Čia e, iš, surašomi iššūkiai sudėtingoje vyriausybės aplinkoje. Programą pradėjo 10 metais. Iš pradžių ji turėjo patraukti dėmesį į vyriausybės veiklą, kuri yra labiau pažeidžiama dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir šie klausimai yra centriniai e, ir šiandien. Pripažinimas, kad daugelis didelės rizikos klausimų, e, ypač dirbant su trečiosiomis šalimis kontraktų, e, su rangovais, padėjo mums išplėsti programų apimti, kad įtrauktume tas sritis, kurios, kuriams reikia pokėčių. 13 e, metų sąraše, kur yra didelis, didelė rizika, e, mes e, apimame 30 sričių ir du trešdaliai apima tiek vyriausybės, tiek privatų sektorių. Pavyzdžiui, federalinės vyriausybės fiskalinė rizika dėl klimato kaitos yra rizikos sritis 13 metais, nes mes manome, kad federalinė vyriausybė nebuvo geroje pozicijoje, kad galėtų uh, spręsti šį, šią problemą. Mes pripažįstame, kad kiekviena agentūra e, dirba su savo vadovybė, savo atsakomybė ir negali spręsti klimato kaito, gali spręsti klimato kaitos klausimus e, kiekviena savo srityje, tačiau turi būti bendras požiūris federalinių lygmenių, e, kuris gali formuoti vietos veiksmus. Be to, mūsų darbas dėl dubliavimas ir fragmentacijo iliustruoja, kokie iššūkiai kyla vyriausybei taip pat. Mes parengėme tris e, metinės ataskaitas dėl dubliavimas ir fragmentacijos. Šios ataskaitos suteikia bendrą vaizdą į 162 probleminės rytis ir nurodo daugiau kaip 360 veiksmų, e, gali, kurių gali imtis e, vyriausybė ir kongresas, kad būtų išvengta fragmentacijos, dubliavimos ir tai duoda, leidžia staupyti lėšas. Visai šie trys pranešimai apima kiekvieną federalinę agentūrą, programą, skaitant žemės ūkį, gynybą, ekonomikos vystimas, švietimą ir taip toliau. Mes taip pat parengėme ir paskelbėme veiksmų sekimo programą, kuri e, patikė pasiūlymus kiekvienoje srityje, kaip, kaip vykdomi mūsų e, patarimai. Na ir kongresas padarė tam tikros srities kai kuriuose srityse šių metų kovą maždaug 12 mėnesių e, nurodyti mūsų ataskaitose, e, sprendžiami iš dalies, 60 e, procentų pradėta imtis veiksmų, kitose ne. Kongresas, aišku, nori imtis, laikytis platesnės perspektyvos ir administracija turi parinkti aiškius tarp agentūrinius didelio prioriteto tikslus pavyzdžiui, eksporto skatinimas, tvarumas. E, taip pat reikia, kad atskiros agentūros numatytų savo tikslus ir nurodytų tos subjektus už agentūrų ribų, kurie prisideda prie tų tikslų. Vėlgi, siekiama koordinuoti e, labiau visus darbus. Ir mūsų e, agentūra, mūsų biuras turi periodiškai pranešti apie jų pasiektą pažangą. Turime didelę ataskaitą, kuri buvo paskelbta birželio mėnesį, kur kalbama apie visą administraciją, kaip jį gyvendina pagrindinės nuostatas. Ir aišku, kad reikia padaryti dar daugiau skatinamą dalyvavimą tarp organizacijų. Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad per pastarosius keturis dešimtmečius mūsų patirtis e, vykdant veiklos auditą, įtraukiant į bendrą auditą, leido mums spręsti e, tuos sudėtingus klausimus, kurie kyla vyriausybei. Kadangi e, vyriausybės darbas yra vis sudėtingesnis, mes matome, kad orientacija į veiklos auditą turi keistis taip pat ir mes sprendimų prieimėjams teikiame analizę, informaciją, rekomendacijas, kurie jums reikalingi. Jūsų e, partneriai kongrese, kadangi jie dirba sudėtingesnėje aplinkoje ir jeigu mes, auditoriai, Galime jiems padėti, priimant tos sprendimus, mes turime būti. Mes turime reaguoti ir tuos didžiančius iššūkius jų aplinkoje. Pone pirmininkė, gerai pramanto nariai, leiskite baigti ir aš melai atsakysiu vėliau jūsų klausimus. Merci euh, beaucoup. Labai ačiū, ponė kolega. Ir po to, kai išklausėme apie tai, kokia padėtis yra e, Junktinėse Amerikos valstijose. Dabar paklausysime e, Prancūzijos patirties ir e, Prancūzijos nacionalinio audito rūmų atstovas mums pristatys patirtį, pona Jean-Marie Bertrand. E, ponios ir ponai, ponė pirmininkė, pirmiausia, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad pasikvietėte Prancūzijos auditorumus, kad mes pristatytume savo nuomonę apie veiklos auditą viešajame klausime, kurį jūs organizuojate e, čia, e, aptardami Europos audito rūmų vaidmenį, užtikrinant e, Europos projektų ir programų veiksmingumą ir efektyvumą. Aš esu labai dėkingas už tai, kad galėjau sustikti su Junktinio Amerikos valstijų GAO atstovu. Mes su juos palaikome draugiškus santykius ir kaip ir, jungti, kaip ir Prancūzijos audito rūmai, E, priklauso tarptautiniai viešųjų finansų kontrol... viešuosius finansus kontroliuojančių aukščiausių institucijų tarptautiniai organizacijai, INTOSAI. Pone pirmininkė, ponas Didie Migo prašė, man, kad e, jūsų, prašė manęs, kad jūsų atsiprasyčiau, jis pats negalėjo čia atvykti, nes dalyvauja nacionalinės asamblėjos klausime, tam, kad e, taptų viešųjų finansų aukštosios tarybos pirmininku ir jis prašė, kad jo vardu aš atsakyčiau visus jūsų klausimus. Prieš išdėstydamas e, audito rūmų nuomonę apie veiklos auditą, aš norėčiau e, pristatyti, ką daro Prancūzijos auditorumai. Audito rūmai yra administracinė institucija, kuri yra nepriklausoma nei nuo vykdomosios, nei nuo įstatymų leidžiamosios valdžios. Audito rūmai laisvai programuoja savo darbą ir vadovaujamės Konstitucinės tarybos 2001 m. Liepos 25 sprendimu, kuris užtikrina e, mūsų veiklos planavimo nepriklausomybę kaip, mūsų, kaip institucijos nepriklausomybę. Mes vadovavomės trim pagrindiniais principais – nepriklausomybė, prieštara ir kolegialumas. E, Prancūzijos audito rūmų e, tradicinė e, funkcija yra kontroliuoti viešosios administracijos veiklą ir priimti sprendimus dėl valstybės apskaitos. Taigi teismas, auditorumai nagrinėja e, plačiaja prasme e, visas e, viešasias sąskaitas, valstybinės sąskaitas, tokių institucijų kaip valstybės operatoriai, socialinės apsaugos institucijos, viešosios įstaigos, taip pat kitos iš finan, įvairius konkursus laimėjusios institucijos. Uh, mums funkcijas padeda uh, savo atlikti regioniniai ir departamentų audito rūmai, kurie taip pat uh, yra nepriklausomi jurisdikcijos požiūrių ir mes visi kartu stebime vietos finansų padėtį. Kito mėnesio pradžioje audito rūmai paskelbs pirmąją ataskaitą apie tai, kaip mes bendraujame su vietos e, finansų kontrolės institucijomis. Taip pat galiu pasakyti, kad audito e, rūmai taip pat, e, ste, taip pat tikrina tam tikrų privačiųjų fondų veiklą. Dažniausia tai būna fondai, kurie yra susiję su uh, visuomenės, iš, e, iš visuomenės surinktomis lėšomis ir jų panaudojimu. Audito rūmai e, atlieka auditą vadovaudomėsi dviem pagrindiniais aspektais. Visų pirma, mes tikriname e, apskaitos atitinkamumą reguliarų operacijų, biudžetinių operacijų ir buhalterinių operacijų reguliarumą Ir e, mes nustatę, kokių paklaidų, kažkokių pažeidimų e, galime pradėti teismo procedūrą ir galime išaiškinti atsakingus asmenius, netgi patraukti jos atsakomybėn. E, taip pat reikia pasakyti, kad mes bendradarbiaujame su biudžetinės drausmės ir finansų užtikrinimo, finans, biudžetinės ir finansų drausmės užtikrinimo rūmais ir e, kartu su e, mūsų rūmų e, prezidentu ši tarnyba gali nubausti pažeidėjus, jeigu yra nustatyta, kad jie neteisingai valdė viešosius finansus. Taip pat mūsų audito rūmai atlieka veiklos auditą. Tai yra, susi, tai yra mes nagrinėjame, kiek atitinka skirtos lėšos ir pasiekti rezultatai. Tai yra vadinamas e, veiksmingumas, efficiency. Ir taip pat e, žiūrime, kiek pasiekti rezultatai atitinka išsikeltus tikslus. Tai yra efektyvumas, tai kas yra vadinama efficacy. E, turime pasakyti, kad kontroliuodamas viešuosius finansus, kontroliuodami finansų, viešuosius finansus audito rūmai taip pat E, bendrauja su trim e, viešosios administracijos lygmenimis – valstybiniu, socialiniu ir e, vietos lygmeniu. Mes nuo 2006 metų stebime, galime atestuoti valstybės apskaitą, valstybės sąskaitas. O nuo 2008 metų mes padedame parlamentui ir versybei vertinant e, ar kuriant e, viešąją politiką. Savo darbe audito rūmai, prancūzijos audito rūmai e, naudojasi 411 kontrolės specialistų paslaugomis, iš jų yra 228 auditoriai, taip pat turime 211 administracinio personalo žmonių, čia statistika yra 2012 metų, e, galiu pasakyti, kad turėdami tiek žmonių mes e, galime e, ne tik atlikti savo darbą, bet ir suteikti gerų patarimų viešų sprendimų prieėmėjams Kiekvienais metais audito rūmai skelbia ataskaitą ir bandome pateikti rekomendacijas. Taip pat žiūrime, kiek tų rekomendacijų yra laikomasi e, po to, kai jos yra pateiktos. Pristatęs audito rūmų e, vaidmenį, aš norėčiau trumpai e, pristatyti, kokią reformą Prancūzijos audito rūmai išgyveno per gerą pastarąjį dešimtmetį. Mes norime, kad e, mūsų instancija būtų skaidresnė, kad viešoji apskaita Prancūzija būtų skaidresnė, kad e, e, būtų visuomeniai aiški valstybės biudžeto funkcionavimo sistema. Aš galiu pasakyti, kad audito rūmai daugiau negu 40 metų uh, um, buvo uh, valdomi 1959 metų uh, valstybės uh, dekretu. Ir valstybės išlaidos tame dekrete buvo aptartos labai detaliai pagal kiekvieną ministeriją, pagal kiekvieną administracijos instituciją bet e, e, supratome 2001 metais, e, kad padėtis pasikeitė ir buvo nuspręsta, kad reikia atnaujinti Prancūzijos biudžeto auditavimo sistemą. Nuo 2006 metų valstybės biudžetas yra organizuojamas pagal funkcijas ir pagal programas funkcijos ar atstovybės biudžeto e, tarp ministernės ir ministerijos e, e, dirba pagal programas, kurios leidžia įgyvendinti laiškiai apibrieštas politin, viešasias politikos rytis. Ir programos atitinkamai yra įgyvendamos pagal paskiriamus asignavimus ir po to auditorumai galiausiai pateikė parlamentui e, aiškę biudžeto apžvalgą ir bando įvertinti e, išlaidų e, teisėtumą ir nepagristumą. Ir pagristumą. Aš E, taip pat turiu pridurti, kad audito rūmai vertina, kiek biudžetas gali būti naudingas piliečiams, e, kiek jis e, atneša naudos realiai naudotojui ir kiek naudos, kiek optimaliai galima išgauti naudos darbuotojams. Kiekvienas biudžeto tikslo skyrius yra įvertinamas metinėje veiklos e, audito ataskaitoje. Tai, ką mes vadiname RAP. E, šis e, dokumentas yra skirtas taip pat ir programų vykdytojams, kurie vadovaudamėsi e, tų ataskaitų rekomendacijomis gali pakoreguoti fondų e, naudojimą pagal programas. Ir, um, mūsų organizacija e, vadovaujasi trim pagrindiniais tikslais. Mes turime geriau apibriežti uh, viešųjų lėšų politinio, e, fina, politinių e, priemonių. E, tai yra, kiek viešųjų lėšų reikia vienai ar kitai politiniai priemoniai gyventini. Taip pat mes užtikriname, kad paslaugos tiekiamos vartotojams būtų kokybiškos. LOLF e, priverčia vyriausybę parengti e, apskaitą e, dėl išlaidų specifinių konkrečioms programoms ir bendrųjų atspindinčių vienokią ir kitokią padėtį tuometinę šalyje. Audito rūmai turi kiekvienais metais įvertinti apskaitos reguliarumą, e, teisingumą ir sažiningumą. E, parlamentas e, leidžia audito rūmams dirbti nepriklausomai, kaip aš jau sakiau. 2005 metais Buvo sukurtas atskiras dalinys e, auditorumuose, skirtas socialiniai apsaugai. E, tokiu būdu audito rūmų įgaliojimai e, gale tiesiog dar labiau sustiprėjo ir mes dabar geriau galime padėti ir parlamentui, ir vyriausybei. Pritaikydamas atitinkamus teisės aktus, Pritaikydami atitinkamus teisės aktus, audito rūmai kiekvienais metais parengia šešias metinės ataskaitas, kurios yra pateikiamos parlamentams. Pirmiausia, tai yra dvi sertifikavimo ataskaitos apie bendrąją socialinės apsaugos sistemą. Tuo tikslu e, sertifikavimas e, tarsi patvirtina e, apskaitos tikslumą ir trumpai tarsi inventorizuoja valstybės įsipareigojimus ir turtą bei riziką. Po to yra teikiamos trys ataskaitos apie e, viešąją, viešąsias sąskaitas. Pirmiausia, turime metinę ataskaitą apie valstybės biudžeto valdymą, tai yra papildoma e, mažesnėmis ataskaitomis e, apie biudžeto įgyvendimą kiekvienai programai ir kiekvienai funkcijai. E, mes iš karto, e, mes įgyvendinam, parengėme maždaug 64 analizės, kurių tikslas yra informuoti parlamentą e, apie tai, kiek veiksmingai yra įgyvendinama kiekviena biudžeto eilutė ir tada būtent parlamentas išnagrinėja biudžeto įvykdymą pagal audito rūmo ataskaitas. Dar uh, E, turime vieną ataskaitą, kurioje e, įvertiname finansavimo e, socialiniai apsaugai įgyvendinimo teisingumą. Daugiausia dėmesio čia yra būtent, kaip savai mes suprantame, skiriama socialinės apsaugos institucijų veiklai ir socialinių finansų tvarumui. Ir galiausiai dar yra viena ataskaita apie e, finansavimo e, pagal atskirus teisės aktų paketus e, įvertinimai. Galiausiai yra pateikiama bendra viešųjų finansų perspektyvo apžvalga, kuri yra naudojama kaip pagrindas diskusijai apie uh, E, būsimųjų finansinių metų viešojo, viešojo biudžeto paskirstimą. Kita ataskaita. E, kita ataskaita e, bus paskeita, pakeista, pateikta šių metų pabaigoje. Ir parlamentas Senatas ir Nacionalinė asamblėja, e, atsižvelgdami į anksčiau mano minėtų įstatymų ir dekretų nuostatomis, e, gali teikti klausimus e, auditorumams, užklausas. 2012 metais gavome 15 tokių užklausų įvairiausiomis temomis. Pavyzdžiui, buvo klausimas apie nacionalinės kinematografijos centro veiklą, apie Prancūzijos reintegravimo į e, NATO e, vadavėties e, veiklą, kaštus ir panašiai. Tos temos yra keliamos audito rūmams, tie klausimai yra keliami audito rūmams iš abiejų parlamento rūmų ir kai mes pateikėme atitinkamus atsakymus parlamentui, parlamento komitetai organizuoja klausimus, per kuriuos audito rūmų auditoriai ir kiti atsakingi pareigūnai turi atsiskaityti už savo veiklą. Visa tai yra viešai skelbiama. 2008 m. Liepos 23 dienos e, konstitucinė peržiūra sustiprino parla, e, e, audito rūmų vaidmenį ir buvo konstitucija Prancūzijos įrašytas naujas straipsnis, 47 straipsnis, ypač antra dalis. Ir ten buvo sakoma, kad audito rūmai turi padėti parlamentui kontroliuoti vyriausybės vaidmenį, jis turi padėti parlamentui ir vyriausybei kontroliuoti uh, kaip yra gyvendinami viešieji finansai, kaip yra laikomasi apskaitos įstatymų, ypač socialinės apsaugos rytyje ir viešosios politikos įvertinimo srityje. Per šias viešasis ataskaitas e, taip pat yra suteikiama informacijos ir visuomeniai plačiai. Taigi audito rūmai turi labai daug įgaliojimų Prancūzijoje. Jis jie padeda parlamentui ir vyriausybei, bet taip pat labai plačiai prisideda prie piliečių informavimo. Be to, jis padeda įvertinti viešąją politiką ir ją atestuoti. Taigi, kaip audito rūmai atlieka veiklos auditą? Jeigu pažvelgtumėt į tas e, mano pristatytas audito rūmų misijas, funkcijas kontroliuoti, spręsti, atestuoti ir vertinti, tai pamatytumėt, kad audito rūmų kontrolės ir vertinimo funkcijos yra labiausiai susijęs su veiklos auditu. O to tarpu e, sprendimas ir atestavimas e, yra susiję, bet nėra neatskiriamos dalys. E, pats terminas veiklos auditas yra susijęs su e, juridiniu e, valstybės lėšų deramų valdymų. Kai auditorumai atlieka auditą vienoje ar kitoje viešoje institucijoje, yra, e, aišku, iš anksto informuojama atitinkama instancija, paskui auditai vertina tos, šalies, tos institucijos e, finansinę padėtį, įvairiausias išladų eilutės, žiūri, kaip veikia vidaus e, finansų kontrolė. Tačiau vidau, veiklos auditas nesibaigia tik tai dokumentų išnagrinėjimu. Jis taip pat yra susijęs su viešaja politiką. Audito rūmai nenustato kažkokių tikslų ar rodiklių. Mes tiesiog e, žiūrime, kokie tikslai rodikliai yra iškelti įstatymę arba e, kokie yra sutartiniai susitarimai tarp e, valstybės ir vienos ar kitos viešosios institucijos. Pagal tai mes galime įvertinti e, tos institucijos veiklos rezultatus. Taip pat atlikus e, tyrimą, atlikus auditą, gali aiškėti, kad pateiktieji rodikliai nėra patys aktualiausi ir mes galime paprašyti, kad būtų pateikta nauja informacija, nauja duomenys. Taigi audito rūmai e, atlieka ir tam tikrą e, bendrą priežiūros vaidmenį ir pasibaigus auditui mes suformuluojame galutinės išvadas ir jas išplatiname. Auditorumai taip pat įvertina viešasias politikos kryptis. Dažnai tai daro savo iniciatyvą, bet dažnai to prašo ir parlamentas. Tas įvertinimas dažniausiai yra susijęs su visuomeniai aktualia politikos kryptimi ir žiūrime, ar išsikeltieji tikslai E, buvo pakankamai paimti domėn, ar viena ar kita politikos rūšis buvo įgyvendinama ten, kur jos reikia, taip pat yra išmatuojamas jos efektyvumas, e, veiksmingumas ir naudingumas. Šių vertinimų pagrindinis bruožas yra tas, kad audito rūmai pasitelkia išorės ekspertus ir įvairiausias analizės priemonės. Pavyzdžiui, mes imame mėginius E, taip pat e, galime įtraukti suinteresuotas pases į jų, pusės į jų pačių e, institucijos auditavimą ir bandome išsiaiškinti priežastinės priežastinius ryšius, kodėl rezultatai gera, geri ar blogi. Tai yra tokie horizontalūs, daugia discipliniai patikrinimai. Jie dažnai leidžia institucijas lyginti tarpusavyje ir tokiu būdu mes randame sprendimus, kaip pasiekti aiškesnės pažangos. Priešingai negu veiklos auditas, vertinimas leidžia įvertinti tinkamiausius rodiklius ir taip audito rūmai e, gali įvertinti, pasverti viešosios politikos įgyvenimo kokybę. Tačiau tokia veiklos rūšis nėra labai e, populiari. Mes galime atlikti 4-5 tokius auditus per metus, nedaugiau, e, nes e, labai sudėtingas tas procesas. 2012 metais, pavyzdžiui, buvo atlikta, to, atlikti tokių politikos rūšių kaip kavos su, su rūkimu um, didysis auditas, e, įmamasi daug įvairių žingsnių iš nacionalinės asamblėjos pusės, o kartais mes ir patys keliame iniciatyvės. Pavyzdžiui, mes nagrinėjame biologinio kūro e, paramos biologiniam kūrui e, rėmimo vertingumą, naudingumą ir po to priėmėme e, sprendimus. Audito rūmų galutinės išvados yra labai svarbios, nes jos yra skiriamos tiesiai audituojamajai institucijai, jos yra neviešinamos, bet pabaigoje yra parengama ataskaitos santrauka, kuri yra skiriama tiesiogiai vyriausybei ir valstybės tarnybams. Tai bandome išsiaiškinti, kaip jos veikia, jos yra skiriamos parlamentui. Po dviejų mėnesių e, gali būti paskelta ta informacija, o atitinkamas ministras turi privalo taip pat sureaguoti. Kiekvienais metais tokių apibendrintų ataskaitų mes pateikėme nuo 30 iki 40 ir dažniausiai jos po kurio laiko yra paskelbiamos viešai taip pat. E, kiekvienais metais rengiame vieną metinę ataskaitą. Taip pat e, greta jos e, dar gali būti skelbiamos ir vadinamosios teminės ataskaitos, paprastai kokį 15 jų būna per metus jos yra skirtos e, atskiroms e, veiklos rytims. E, gali būti jos skirtos vienai ar kitai institucijai, bet lygiai taip pat gali būti skirtos plačiai visuomeniai bendrai. Auditorumai per pastaruosius šešis mėnesius paskelbė e, teminės ataskaitas tokiomis temomis kaip darbo rinka, valstybės teritorinė struktūra, e, mokytojų valdymas E, politika, viešoji politika e, palanki atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, dekcija banko gelbėjimas ir panašiai. Taigi audito rūmai Prancūzijoje atlieka labai plataus masto funkcijas, ypač dabar, kai 2001 metais buvo priimtas naujas įstatymas. Dabar mes galime e, iš esmės e, pakeisti valstybės biudžeto pristatymą. Mes galime e, atidžiau išnagrinėti viešasias politikos sritis ir išnagrinėti jų veiksmingumą ir efektyvumą, e, galvojant apie tai, kad yra leidžiamos viešosios lėšos. Nors jau praėjo dešimt metų po įstatymo įsigaliojimo, e, naujo valdymo e, populiarumas nėra labai didelis, nes atsiranda daug institucijų, kurios bando tam pasipriešinti, nors parlamentas, tiesą sakant, jam naujai suteiktą vaidmenį labai aktyviai e, gyvendina. Prancūzijos audito rūmai yra nepriklausoma jurisdikcija. Nepaisant to, e, jis, pris, jie prisideda prie parlamento ir vyriausybės veiklos. Audito rūmų tikslas yra būti atskaitingiams visuomenė ir paaiškinti, kaip yra naudojamos viešosios lėšos. E, pagal žmogaus teisų deklaracijos 15 straipsnį Visuomenė turi teisę e, priversti bet kokią valstybės instanciją atsiskaityti. Panu. Labai dėkuoju. Dėkuoju. Ponui pirmininkui Jean-Marie Bertrand. Ir dabar atėjo laikas klausimams ir pasisakymams. Dabar galime dalyvauti diskusijose. turite laiko nusistatyti vertimo kanalams. Ir dabar kaip pirm, pirmam suteiksiu žodį m, mm, ponui teisės aktų rengėjui, pranešėjai, ponui Skilakiui, paskui ponui, ponui Balčyčiui ir po to Inesa Jolai Sender. ir paskui e, ponui Mulder. Taigi, e, pirmam žodis ponui Teodorus Kilakakui. I would like to start. Aš norėčiau patikti, pradėti užduodamas klausimą ponui Him ir jūsų didelis rizikos problem, programa, nes man tai atrodo labai įdomus dalykas, atvirišnekant, per pastaruosius porą metų Aš e, dirbau su OLAF, tai yra kovos su skučiavimu agentūra, to įvečiu tokią savoką, kad jie turėtų e, savo iniciatyvą tirti aukštos didelės rizikos sritis. Dar rezultatų nepasiekėme, taigi mane domina tai, ką jūs darote. Ir mano realus klausimas. Tai yra po to, kai jūs nusprendžiate, kokias, kai yra, identifikuojate didelės rizikos sritis, ką jūs darote. Ačiū, ponė, už klausimą. Didelės rizikos programa prasidėjo iš tikrųjų dėl to pasipiktinimo, kurį jautė kongresas, kad buvo visa eilė e, menedžmento skandalų ir tikrai buvo nepakankamai prasta veikla ir nepakankamai gerai agentūros veikia. Ir kil klausimas, kaip tai teisėsi metai po metų ir metų geros palio žmonės tengiasi dirbti ties šiais klausimais ir kam buvo skirta šita programa. Tai yra tiesiog pasirinkti pasirinkti tam tikrą sritį, pasižiūrėti, kaip funkcionuoja e, tam tikros e, agentūros ir suteikti pakankamai informacijos, kad pačios agentūros tiek tiek dirbtų, aišku, bakčiausia vyriausybė ir mes taip pat pranešime apie kongreso priežiūros programą ir e, ką mes darom, jeigu mes identifikuojam kažką kaip didelį riziką, tai prieš tai, prieš identifikuojant vykdamas didelis audito darbas, tai jie gauna ypatingo dėmesio, tai yra mm, tam tikros meilės iš auditorių pusės per kitus du metus ir mes tikrai dirbame labai glaudžiai, bet nepriklausomai su e, agentūrų pagentų pareigūnais ir atstovaujame kongresą. Ir mes konkrečiai nurodome, kokie yra, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis, kurios e, paliestų tuos išspręstų pagrindinius klausimus ir kaip dirbam ir su e, trečiosiamis šalimis, kaip, pavyzdžiui, rangovais ir kartais tai kyla didžiulių e, užduočių, kaip, pavyzdžiui, kaip vykdyti projektus, kaip vykdyti kontraktus, pavyzdžiui, kinkluotės sistemos ir panašiai. Tik mes dirbame labai glaudžiai, užtikrinant, kad galime identifikuoti, kokia yra priežastis, kokiu žingsniu reikia imtis ir mūsų ataskaitos parengiamas kas du metai. Tai yra ilgas, ilga ataskaita ir ne, yra daug tokių didelės rizikos zonų ir kiekvienai iš jų porą trejatas puslapį skiriama, bet svarbiausia tai, ką reikia padaryti, ką daryti e, ar tam tikroje agentūroje. Ir, pavyzdžiui, kongresas gali padaryti, rengdamas teisės aktus, kad e, rizika sumažėtų Taigi programos keičiasi ir kai kurios iš jos vykdomas labai ilgai, nuo pat pradžių. Ir dar dabar mes ties jomis dirbame, bet e, paskutinį kartą mes at, keletą nuėmėm, keletą pridėjom. Taigi manau, kad tai tikrai pasidarnavo vyriausybei per visą vykdymo laikotarpį šitos programos. Dziękuję bardzo pan. Labai dėkuoju, o dabar žodis ponui Balčyčiui. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš e, šiek tiek buvau įsivaizdavęs, kad dar turėtų pakalbėti ir mūsų auditorumų e, prezidentas, e, ponas Kaldera, bet aš turiu klausimą atstovą iš Junktinių Amerikos valstijų. Ar pas jūs yra tokių atvejų, kad, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia duota užduotis, jūs negalit kongresui pateikti kažkokių tai išvadų, nes kažkokri, kažkuri tai iš valstybių valstijų, atsiprašau, Junktinėse Amerikos valstijose ne, nepateikiau jum tinkamų duomenų. Tai yra vienas klausimas. Antras, ar aš teisingai supratau, kad jūsų metinis biudžetas, jūsų institucijos, nes jūs paminėjote tokį skaičių, kad vienas investuotas doleris e, reiškia duoda naudos 105 dolerius, kad jūsų metinis biudžetas yra 550 milijonų dolerių per metus. Ar aš neteisingai čia paskaičiavau? Ir antra, kiek jūsų institucija veikia ir ar jūs privalomai reikalaujate, kad vis dėlto pagal vyriausybės programą, kaip jūs minėjote, kad būtų labai aiškus kriterijai, kad būtų labai aiškus rodikliai ir kokių tikslų yra siekiama kiekvienu atskiru atveju. Ačiū. Thank you, sir. I mean, it... Dėkuoju. Kai dėl pirmojo klausimo, dėl duomenų, tai tai vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susidurėme, vykdami auditą. Tai labai dažnai prireikia daug laiko ištisę tą auditą. Ir tai dažnai yra klaus, neklausimas dėl val, ar valstijų, ar jo, ar mes gaunam gerą informaciją iš jų, bet gali būti ir problema, ar mes gaunam gerą agentų, pro, informaciją iš agentūrų. Taigi mes turim prieigos teisę prie informacijos. Taigi čia nekalbu apie tai, kad agentūros atsisako mums pateikti informaciją arba jos vilkina ir tai užtepsia mūsų veiklą, bet klausimas ir mano kolegos irgi žino apie šitą problemą, kad užtikrinti, jog yra aiški veiklos informacija agentūrose ir kad labai dažnai būna taip, jog agentūros tiesiog susiduria su didžiuliais iššūkiais, pasakydamas mums arba nustatydamas, kokią programą jis vykdo, kokie jos išlaidos, kokie kaštai. Ir mes turim reikalavimus ir, ir mes vykdame duomenų patikimumą, peržiūras, mes peržiūrime duomenys iš kiekvienos agentūros ir tai tikrai užtrunka labai daug laiko. Ir kartais e, reikia pasakyti, kad informacijos nepakanka arba nepatikima yra ir mes tai pranešime kongresui. Daug mūsų rekomendacijų būtent patenka į tokią kategoriją, kai reikia pasakyti agentūrai, kad pateikit geresnį informaciją, ne auditoriams, nes mes e, prašom informacijos apie programą, bet kas man kelia rūpesti, jeigu jiem negali kaip auditoriui pateikti pateikti geros informacijos. Tada aš klausiu programos menedžerių, ką jūs, nu, ką jūs darote šitą programą, jeigu jūs neturite aiškę informacijos apie lėšas, apie jos vykdymą. Tai yra pagrindinis menedžeris, kuris atsakingas toliau dėl biudžeto reikalavimų mes e, vykdome normalų paskirimų procesą kongrese ir mes ne per, neiname per, per e, vyriausybės sritį, kad mes pateikime biudžetą tiesiog į kongresui, mes žinome ir kiekvienas, e, ir žinot, kiekvienas generalinis direktoratas gali pateikti kasmet biudžetą kongresui ir um, yra. Ataskaitų komitetas gali pateikimas um, rekomendacijas apie biudžetą, jie labai atidžiai peržiūri į biudžetą ir kokią, pavyzdžiui, pridamą įvertę jūs galite gavote ir ar pasako pateikė informacijas apie tai, kas buvo įvykdyta, ar, pavyzdžiui, buvo kažkokios mokesčios operacijos visose agentūros jungtinėse valstijose ir pasaulyje. Ir dabar yra didžiulis spaudimas uh, tiesiog nukreipti operacijas, kad jos būtų vykdomas laiku ir kad patiktų išvadas laiku sprendimų prieimėjams. Taigi mes turim užtikrinti, kad pateiksim sprendimų informaciją laiku tiems, kurie priima sprendimus ir atitikamo formato informaciją tai vyksta šitos diskusijos, mus labai pasitėsėkė, kad mums, mums labai remia E, biudžeto paskirimo komitetas, bet e, reikia pasakyti, kad reikia tiesiog pasiekti tikamą pusiausvyrį. Mes ataskaitą paskelbim kiekvienais metais pabaigoje, turim strateginį planą ir e, kiekvienais metais yra metinės veiklos planas ir tai atsispindi ataskaitoje. Taigi, kaip mes pasiekėme tikslus ir tai peržiūrime tiek biudžeto komitete, tiek mūsų priežiūros komitete. Dėkui. Dziękuję. Labai ačiū. O dabar paprašy, paprašyčiau kolegė Inesa Ajola Sanders. Prašom, žodis jums. Sí, gracias, <clears throat> presidente. Sí, agradecer las, las dos. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti abiem kalbėjusiems e, svečiams. Pirmiausia, norėčiau pastikslinti e, vyriausybės atskaitomybės biuro atstovą. Norėčiau paklausti apie jūsų patirtį. valdant mechanizmus susijusius su e, finansų krize, kuomet reikėjo nacionalizuoti bankus. Ar jūsų tarnyba dirba eksantę prieš mechanizmų panaudojimą pradžią, kai bankus reikėjo nacionalizuoti ir galėjote įskišti, dalyvauti eksantę ar tik tai ekspost darbe. Taip pat, ar tai yra vieša institucija, ar ji dirba tik su e, valstybės biudžetu, ar ji gali prižiūrėti ir privačių fondų panaudojimą, kaip pavyzdžiui Prancūzijos auditorumo atstovas minėjo. Taip pat, e, ar galite e, kreiptis į visus kongreso komitetus, ar tik tai dalyvaujate plenariniuose posėdžiuose? Ar turite problemų e, tikrinant programas, kurie yra finansuojamos e, vien tik tai iš valstybių biudžeto ar ir iš tarptautinių organizacijų biudžeto? Ar galite prižiūrėti jų vykdymą, kuomet ir kito, kitos lėšos naudojamos? Taip pat auditorių a, e, mokymas. Ar mokymas vyksta nuolat, kaip organizuojate jų mokymą karjeros metu? Taip pat norėčiau užduoti klausimą prancūzijos auditorumo atstovui. Ačiū, ponia Vertranai, už jūsų pasisakymą. Turiu keletą klausimų jums taip pat. E, grįžtant prie Europos krizės, kaip Prancūzijos audito rūmai audituoja Prancūzijos biudžetą ir tą biudžeto dalį, kuri naudojama Europos bankų gelbėjimo mechanizme. žinoma, kad tai susijęs su uh, institucijomis Luksemburgė, taigi kaip uh, audituojate viešasias lėšas, kurios naudojamos tarp vyriausybinių mastų. Antra, aišku, kad jūs esate valstybinė organizacija. Tačiau jūs sakėte, kad panaudojate ir išorės ekspertus. Norėjau paklausti, kaip. Ar turite sutartį su tais e, išorės ekspertais, e, kokią formą plėtojame jūsų santykiai? Taip pat paprastai audito rūmai dirba exposed principu. Bet taip pat sakėte, kai kuriais atvejais jūs turėjote galimybių dirbti naudodami ex ante principą. sakėte, kad laisvas programavimas susijęs su garantijomis, nepriklausomybės garantijomis. Bet taip pat jūs sakėte, kad e, tai yra temas, kurios gali būti įdomios piliečiams. Ar galiu paklausti jūsų, ką jūs darote, kad galėtumėte dalyvauti diskusijose. Taip pat jūs sakėte, kad skelbėte savo informaciją. Ar teikiate viešus leidinius, kaip visuomeniai patikėma jūsų informacija ir Kaip galų galia apibūdintumėte savo darbo skaidrumą? Tam tikrų mastų jūs tai paaiškinate, bet tai yra pavyzdys, prie kurio turbūt pripratęs būtų ponas Kaldeira. kiek skaidri jūsų veikla ir e, piliečių atžvilgių parlamento narių? Labai dėkuoju, ponė Inės. Kaip jūs pastebėjote, dabar um, pasikeitė valdžia demokratiškai ir, ir ramiai. Ir dabar norėčiau pa, uh, suteikti galimybę atsakyti klausimus. Buvo pirmiausia klausimas ponamim ir ponui Betran, taigi pirmiausia ponamim, o paskui ponas Betran, jeigu galėtų atsakyti klausimus, ar galima šitai būtų? Taigi žodis jums. Um, Ačiū pirmininkė. Ačiū už klausimus. Man atrodo, kad užsirašiau viską. Jeigu kažką praleidau, tai netyčia. Pirmasis klausimas dėl finansinės krizės audito. Mes e, turėjome svaidinti svarbu e, vaidmenį, teikdami informaciją kongreso dėl dviejų aspektų. Pirmiausia, dėl bankų gelbėjimo teisės aktų tarp programos ir taip pat atskaitomybės reikalavimai. E, reiškia, kad, kad 60 dienų turėjome teikti ataskaitos, kaip panaudojamos tos lėšos, kokie rezultatai. Dėl stimuliavimo programos, kuriai buvo skirta 60 milijardų eurų nuo 2009 metų vasario. Turėjome kas du mėnesių teikti ataskaitas apie tai, kaip e, e, valstijos panaudoja tuos pinigus. Ir kas 45 dienas, kiekvieno ketvirčio pabaigoje, turėjome e, kalbėti apie darbo vietų vertinimus. Aišku, kad vienas iš pinigų skirimo tikslų buvo kurti darbo vietas. Taigi apie tai turime teikti ataskaitas. Dėl e, to Dot Franko teisės akto, kurie buvo po to patvirtinti, mūsų laukia 40 su viršum reikalavimų, kokias ataskaitas turime teikti, kaip reglamentai yra rengiami, apie tai, kaip jie gyvendinami, ar laiku ar ne ar jie turi poveikį ar ne. Taigi, didžiausias skirtumas e, grįžtant prie to savalaikiškumo aspekto, tai mes dirbam, turime teikti, kas, teikti ataskaitas kas du mėnesius, e, tai buvo sunku, tačiau tai buvo svarbu, kad e, priimantys sprendimus, gautų e, informaciją laiku. Jūs taip pat klausėte apie ex-ante ir ex-post principus. Mes dažnai kongreso narių prašome pakomentuoti teisės aktus, kuriuos jie svarsto, ypač tai yra, jeigu tai nauja programa, ar jį gerai sukurta, ar ne. Iš supratimo apie tai, kas vyksta čia, Tai aš galiu pasakyti, kad tai, ką mes darome, nėra taip disciplinuota ar oficialu. Pavyzdžiui, atskiras kongreso narys, galvodamas apie teisės aktą, gali paprašyti savo darbuotojų atsiųsti ją mums ir paprašyti mūsų e, pakomentuoti, ar kažkas gali kelti problemų, ar, e, pavyzdžiui, ta programa neveiks. Taigi, jeigu mes matome, kad teisės aktas turi potencialą, kad jas jis nusipelno audito. O, jeigu matome, kad bus per mažai laiko, nežinome, kad bus jau tam tikrų domenų, tai mes tiesiai ir pasakome. Mes darbuotojams pasakome, kad čia gali būti problema, eksante veiksmus darome taip pat, tačiau tai yra neformalu. Dėl privataus ir viešojo biudžeto mes turime pagal įstatymą atsakomybę e, sekti federalinį dolerių bet kur, kur jisai nukeliautų. Tai susiję šiek tiek su jungtinių tautų klausimu, e, kurį atsakysiu vėliau. Ir e, mes, aišku, neanalizuotume konkrečiai vienos programos vien apie dėl to, kaip išleisti privatus pinigai tarp e, klausimas, kuomet e, po sutiktas kapitalas e, privačioms bendrovėms. Tai, tai pateko į mūsų darbo sritį, tuomet, kadangi panaudotos viešos lėšos. Ir jeigu mums reikia kreiptis į kongreso narį ir pasakyti, kad čia ne mūsų darbas, E, ir mes neturime kištis. Kartais mes priešingai klausime, ar nėra čia federalinio intereso, kur mes turėtume dalyvauti. Dėl komitetų ar plenarinių sesijų mes dirbame gavę kiekvieno komiteto aprašymą ir 70 procentų pakomitečių kongrese. Taigi 160 liudėjimų kasmet jie yra skirti komitetams ir pakomitečiams mano darbo sritis reiškia, kad aš dažniausiai kalbėčiausi su jūsų kolegomis kongrese. Tačiau kolegos, kurie dirba su finansinėmis sistemomis, jie dirbs su finansų sistemų e, komitetu, kiti su kitais komitetais. Taigi mes stengiamės, kad ekspertai kalbėtųsi su ekspertais ir pateiktume tinkamą informaciją kongresui. Dėl problemos su jungtinėmis tautomis, apie tai minėjau trumpai, tačiau mes kiekvieną federalinį dolerį turime sekti. Sudėtinga tampa tada, kuomet, pavyzdžiui, paramos programos besivystančioms šalims arba e, jungtinių tautų biudžetus, e, tai jungtinių valstijų doleriai galbūt nėra svarbiausi investicijose, tačiau mes turime atlikti jau auditą, kartais reikia dėrėtis ir aiškintis apie tai, kas vyksta. Kaip žinote, jungtinių tautų būstė, būstinė yra New York'e. Jie, aišku, dabar e, e, atnaujina savo būstinę ir mes audituojame tuos dalykus. Vienas iš, viena iš mano užduočių yra pirminkauti komitetui jungtinių tautų rėmose, e, remiant Generalinės asamblėjos darbą, e, tai darbas susijęs su vidaus auditu, vidaus rizikos valdymu ir čia mes dalyvaujame taip pat, bent jau netiesiogiai. Dėl mokymo auditorių. Tai yra labai pareižimas dalykas. Standartų mokymo, audito standartai reikalauja, kad mes skirtume 80 valandų e, mokymų per dviejų metų laikotarpį. tai yra reikalavimas. Ir jeigu aš nepasieksiu tų 80 valandų, aš turiu atsistatydinti, negaliu dirbti, negaliu e, vykdyti audito, kol nebaigiau mokymo. Mes investuojame į žmonės, kad jie galėtų dalyvauti tarptautinėse konferencijose, specializuotose kursuose. E, mes turime e, turėti apmokytų žmonių, kad jie galėtų teikti pagalbą kongresui. Ir dėl skaidrumo. Mes kalbame su bet kokiu žiniasklaidos ar visuomenės atstovu apie vyks, vyk, vykdomą darbą. Galime kalbėtis apie to darbo tikslus, apie tai, kas paprašė atlikti tą darbą, kokiu pagrindu ir paprastai sezoninė prasme, kada tai maždaug bus baigta. Jeigu paklausite ko nors ką mes darome tam kongreso narui, mes pasakysime, kokie yra tikslai ir man, man, pasakysime, kad manome, kad baigsime jį 14 metų pavasarį. Mes, aišku, turime nuosavybę darbo rezultatų atžvilgių, kol jis vyksta. Ir, aišku, su komitetų nariais mes apie tai galime kalbėtis. Tačiau, kai baigiame darbą, kai ataskaita paskelbta, jos paviešinimas gali būti sulaikytas maždaug 30 dienų o po to e, jis pateikiamas mūsų svetainėje ir galime kalbėtis su bet kuo. Ir mielai galime kalbėti su žiniasklaida ar su visuomenė. Na ir pagaliau visi mūsų darbiniai dokumentai, dokumentai, jeigu jie nėra uh, slapti, uh, skelbiami pagal uh, Junktinių valstijų uh, teisės informaciją įstatymą. Na, mūsų tai nereikalauja šis statymas e, tų dokumentų skelbti, tačiau mes geros praktikos vardan, vardan e, teikiame informaciją, jeigu jos prašoma. Kaip organizacija mes manome, kad reikia e, būti skaidriais ir mes turime rodyti pavyzdį. Ačiū, ponia Mimai. Pone Lasender atrodo labai patenkinta yra jūsų atsakymu. Nieko čia jokinga. Aš turėjau galvoje jos pasitenkinimą jūsų atsakymu. Ir dabar prašome poną Bertraną atsakyti į klausimus. Dabar mano garbinga, man, man, man teka garbė pranešti, kad pas mus atvyko taip pat komisijos narys šiame te. Tik ponia Bertranai, prašom. Aš pasistengsiu labai trumpai ir efektyviai atsakyti, kaip ir audito rūmai, kad dirba. Ir dirb, kalbės taip pat glaustai kaip e, Kristofas Mūr. Pirmiausia, kaip e, audito rūmai reagavo į Europos finansų krizę. Dviem būdais. Viena vertus, mes tengiamės globaliai sureaguoti ir e, kas per metus daug kartų atlikdami e, viešųjų finansų valstybėje kontrolę, mes tengiamės į tai atsižvelgti. Kiekužės mėnesį atlikome e, bendrą biudžeto auditą, e, birželio mėnesį vėl pakartojame tam tikrų dalių auditą. O šiaip bendrai auditas dažniausiai yra atliekamas vasario mėnesį. E, mes e, suprantame, kad finansų krizė turėjo tiesioginių padarinių absoliučiai visoms gyvenimo sritims. Valstybės biudžetui pirmiausia, e, įsipareigojimams ir asignavimams skirtiems. Kitas dalykas yra kontrolė. Prancūzijos centrinio banko kontrolė E, jis e, yra Europos centrinio banko partneris ir mes e, kontroliavome cent, Prancūzijos centrinio banko įsiskolinimo pusę, atlikome keletą konkrečių auditų šiuo klausimu ir rezultatai buvo paskelbti. Norėčiau pridurti, kad kovo 2012 m. kovo mėnesio priimtuose nuostatėse yra sakoma, kad audito rūmų kompetencija yra sugriežtinama e, biudžeto analizei vykdyti ir e, mes per tai stengiamės užtikrinti e, biudžeto stabilumą. Jūs puikiai Europos institucijose tai žinote. Balandžio mėnesį Prancūzijos parlamentas sukūrė instituciją, kuri yra greta auditorumų, tai yra valstybės finansų kontrolės tarnyba ir jos tikslas, jos funkcija e, išreikšti nuomonę apie ekonominių, valstybės ekonominius planus, valstybės biudžeto hipotezes. Ir e, šiandien mes kalbame apie biudžeto sprendimus 2014 metams ir ta kontrolės taryba turi išreikšti savo nuomonę makroekonominių požiūrių, audito rūmai e, to vieni negali padaryti. Kitas dalykas kaip mes e, dirbame su ekspertais. Vis daugiau ir daugiau ekspertų reikia samdyti. Uh, Viena vertus, e, mes jų, mums jų reikia konkrečioms temoms. Vienu ar kitu atveju neturime savo specialistų, ieškome išorės ekspertų ir yra integruojami mūsų auditorių komanda. E, kitas dalykas, mes samdome ekspertus konsultantus, e, kai reikia nagrinėti vienokį ar kitokį atvejį ir mes neturime specialisto, tai tas žmogus gali mus pakonsultuoti ar ex ante mes įsikišame. Ne, audito rūmai atlieka ex post kontrolę. E, ex ante ne, bet kaip mano kolega sakė iš Junktinio Amerikos valstijų, e, palaikome gerus ryšius su parlamentu ir e, kai mes nagrinėjame vieną ar kitą atvejį, pavyzdžiui, parlamento komiteto užsakymu, mes visuomet turime pateikti atsakymų, ar administracijos priimami sprendimai yra pagristi, ar jie gali būti realūs. Ir e, mes turime e, vertinti galimą e, pasiūlymo efektyvumą. Ir šiandien audito rūmai rengia rekomendacijas. Dar vienas dalykas kiek yra nepriklausomas teismas. Aš galiu pasakyti, kad mūsų nepriklausomybė atsispindi veiklos laisvę, aš galiu pasakyti. Tuo pat metu mes esame vieša institucija. E, kalbame apie vidutinės trukmės strateginius planus, kiekvienais metais e, juos paskelbėme ir išskiriame strateginius prioritetus e, būsimiesiems metams, audito strateginius planus. E, vadovaujamės rizikos analizę skirtingose sektoriuose, atsisakome e, atlikinėti e, strateginės prognozes trejiems metams. Trejiems metams mes neteikiame programų, vadovaujamės tik tai kas vieneriems metams skirta programa. E, kiekvienų metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, rengiame tokias programas būsimiems metams. Paskui parlamentas į tas mūsų pranas atsižvelgia. Paprastai parlamentas į mus kreipiasi rudenį. Ir e, su parlamentu paprastai aptariame visus jo išdėstytus prašymus, pageidavimus ir e, supraskite, kad mūsų tyrimų sritys neretai yra labai sudėtingos ir reikia tam daug laiko ir jas reikia, tą kontrolę reikia planuoti labai ilgai. Taigi tokia būtų mūsų veiklos sintezė. Audito rūmai e, kiekvienais metais skelbia ataskaitas, kaip aš jau sakiau, 2008 metais buvo pakeista konstitucija ir mes skelbėme svarbiausią savo ataskaitą kiekvienais metais. Ir tai yra pateikiama interneto svetainėje. Pirmiausia, E, šią ataskaitą skiriame audituojamos institucijoms, paskui praėjus kuriam laikui e, ta ataskaita yra pateikiama socialinių reikalų arba audito komitetams parlamente, o pato paprastai mes e, pridedame tam tikrą aiškinamą raštą, kuriame yra išaiškinama mūsų ataskaitos pobūdis. Paskui yra organizuojamas spaudos konferencijos Prieš paskelbent viešai ataskaitą e, mes bendraujame su žurnalistais, išaiškiname viską, kas yra parašyta ir maždaug 12-15 puslapių santrauką paprastai parengėme, e, kuri būna atspausdinama spaudoje. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl skaidrumo. Aš supratau, kad jums labai rūpi audito skaidrumas, kontrolės skaidrumas galiu pasakyti, kad mes vadovavomės tom trim vertybėmis. E, nepriklausomybė, kolegialumas ir prieštra. Ką reiškia e, kolegialumas ir prieštra? Kolegialumas reiškia, kad mes nesame hierarchinė institucija. Visi esame e, lygiaverčiai, visi auditoriai yra lygiaverčiai, dirbame kolegų pagrindų, kolegiškumo pagrindų. Ir e, kai rengiame ataskaitą, dėl jos yra balsuojama, visi turi vienodą, e, vienodo svorio balsą. Kitas dalykas yra prieštara, prieštaravimas. Tai yra sakoma, kad yra, e, tai yra, yra teigiama preliminari steb, stebėsenos ataskaita, kuri po to yra um, užginčiama, jai yra, bando, jai yra bandoma prieštarauti ir galiausiai audito rūmai randa galutinį rezultatą, galutinę išvadą. Vėlgi interneto svetainėje uh, audito rūmų galutinė ataskaita yra paskelbta dviem dalimis, paprastai yra audito rūmo mm, išvados, o po to ministrų reakcija, ministrų atsakymas uh, pristatytas. Manau, kad tokiu būdu mes užtikriname absoliutų skaidrumą. Much, Labai dėkuoju, ponai Bertrand. O kitas e, kalbėtojas yra panas Jan Mulder, tik Jan žodis jums. You, uh, chair. uh, I have... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu labai paprastą klausimą. Kiekvienais metais komitete yra pateikiama pono Kaldero auditorumų prezentacija, pateikiama ataskaita ir yra pateiktas vertinimas, kaip komisija gyvendino biudžetą. Ir tai yra akronimas DAS ar buvo pozityvus ar nepozityvus tas, kalbant apie valdymo užtikrinimą. Ir 19 metų iš eilės šitas e, auditorumų E, išvada buvo negatyvi. Ir vagatinė priežastis yra tai, kad jie taikė tarptautinius e, standartus ir leidžia 2 procentų klaidos dydį biudžete. Ir mano klausimas labai paprastas. Sakykime, kad 2 procentai, ta, ta riba, slengstis, bus taikom, būtų taikomas jungtinių valstybių biudžetui. Ar vėlgi tas verdiktas būtų teigiamas ar ne, ir ar būtų teigiamas Prancūzijoje. Thank you very much. Labai ačiū, kadangi jūs e, klausėte ponanim, pona, ponė Gras norėtų išplėsti atsakymą jūsų klausimą. Taigi, German, I heard, I heard that... Kalbėsiu vokiškai. Vienas mm, mano kolegų e, žino, kad klaidos, klaidos dydis gali būti 10 procentų ir tai teisinga, ar taip yra. I have, if you don't mind. Ačiū, jeigu neprieštarausite, uh, tai pasiūlyčiau pakeisti mūsų metodologiją. Žinau, kad e, ponas Mim tikrai labai stengiasi ir pateikė mums labai išsamius atsakymus. Taigi, darykim taip, dar vienas klausimas, pateikė e, vicepirmininkas ir tada ponas Mim galės pateikti atsakymą. E, Karmen Siūlė trumpus e, klausimus ir atsakymus čia jau. Taigi, ponė pirmininkė, žodis jums. Ačiū. Mano klausimas yra ponui Kristofer Mim. Kalbant apie federalinį biudžetą, apie išlaidas sveikatos, iš, sveikatai ir, ir švietimui, tai didžiausia dalį išleidžia valstijos federalinė vyriausybė ir klausimas susijęs su kolegas klausimus. Kai jūs vykdote auditą, jūs turite absoliučias galias eiti ir reikalauti informacijos iš federalinių valstijų. Ir tada ar jūs turit galių imtis veiksmų prieš juos, ar taisyti klaidas, ar imtis veiksmų, kad jų veikla pagerėtų. Ir jeigu jos atsisako, tai ir e, mes girdėjome, kad kai kuris valstijos atsisako e, vykdyti e, nurodymus, pavyzdžiui, yra federalinė vyriausybė pro programa ir taip toliau. Tai ką jūs tada darote, nes panaši stacija yra čia, kai įgyvendinimo e, įdydis tai yra valstybių narių atsakomybė. Ir e, vyriausybės atsakingos už tai, kaip įgyvendinti programą. Tai gal galėtumėte paaiškinate, paaiškinti, kaip jūs darote, jeigu tokia situacija iškyla jungtinės valstijas. Ačiū, aš suprantu, kad, šitie, kad dabar klausimai e, baigėsi, dabar poninim, žodis jums, žinokite, kad ir ponas Kaldera kalbės ir komisijos narys šiame tada dar turi pasisakyti, taigi sudėkit jiems šansą. Zet. Kalbėsiu labai trumpai, atvirkštinė tvarka, mes neturim e, prie, prievartos institucijos, mes e, tik tai galima e, reika, prašyti, tikinėti, kad būtų, rekomendacijos būtų įgyventintos, mes ir glūdžiai su kongresu ir mes tikimės, kad jie gyvendins mūsų rekomendaciją, bet mes neturim gali priversti kažką kažką daryti kai dėl 10 procentų klaidos dydžio, tai analogiškas dalykas yra, bus srityje, mokėjimuose. Yra, pavyzdžiui, kai kurios programos, kurios artėja prie 10 procentų dydžio. Ir tai buvo pirmas klausimas, ar yra įstatyminiai reikalavimai, kad reikėtų reikėtų e, nurodyti, koks yra netinkamas mokėjimo dydis, pavyzdžiui, 5 procentai e, programos, kurios 10 milijonų dolerių arba 100 milijonų dolerių, nesvarbu, koks yra nurodytas dydis. Ir fiskaliniais metais, 14 nu, metais, tai bus nuo spalio mėnesio, tai yra e, e spalio pirmą prasidės, tai netinkamas mokėjimas, mokėjimo dydis bus sumažintas iki 1,5 procentų. Taigi 10 procentų yra, yra, e, e, yra, yra netinkamai. Tai yra tikrai daromas darbas, bet nedaro GEO, bet tai daro auditorių agentūros, jie yra ne, ne, ne, nepriklausomi auditai, tai generaliniai inspektoriai tai daro. Thank you very Labai ačiū ir ar jūs patenkinti atsakymu, ponis Kalakakis? The... Taigi, koks yra vidutinis paklaidos dydis federaliniai vyriausybė. Neturiu informacijos, galiu pateikti vėliau informaciją, bet aišku, iššūkiai taikant įvairias programas ir finansavimo sistemas, tai mes stengiamės žiūrėti kiekvieną programą atskirai. Yra, pavyzdžiui, Mm, mm, medike programa, kurioje minėjo pirmininkas, yra viena iš didžiausių mūsų sveikatos apsaugos problemų, tai yra 8,5 procento e, tai yra 30 milijonų dolerių per metus. Ir strategija, kurias rengiame kartu su agentūromis, kartu su inspektoriais, tai aišku yra labai sunku susikrašinti pinigus, kai jie, kai, jie yra, kai jie yra išleisti ir labai sunku ir neefektyvu. Tai reikia turėtų tam tikro kriminalinio tyrimo ir, ir reikėtų išsiaiškinti, kur pinigai bus leidžiami dar prieš juos skiriant ir taip mūsų parlamentas tą daro per, kas tą daro per šios metus. Ačiū. O pagal taisyklės antroji dalis tai būtų tokia. Dabar turėtų pasisakyti panas Viktor Kaldera ir komisijos narys panas Šemeta. Taigi, pirmininkas Kaldera bus pirmasis kalbėtojas ar gerai ir jis pristatys audito rūmų perspektyvas. Taigi, ponė pirmininkė, žodis jums. Much, uh... Ačiū, panė pirmininkė, vicepirmininkė, gerbiami svečiai, gerbonės ir ponai. Man didelė garbė ir aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiame posėdyje, kuris yra susijęs su Europos auditorumais. Ir Man tikrai labai svarbu, kad auditorumai turi galimybę kreiptis į šį komitetą, į šią progą ir kalbėti šią temą. Manęs paprašė kalbėti apie temą, kuri vadinasi e, atitikimo auditas ir veiklos auditas, kaip į, į tai žvelgiam iš auditorumo perspektyvas. Rengdamasis šiam posėdžiui, aš prisiminiau, kad netaip jau seniai Ir panašiame posėdėje kaip šiandien profesorius Ledi pateikė, baigė savo pasisakymą tokiu klausimu, kas yra svarbu, veikla ar atitikimas. Na, tikiuosi jūsų supratimo ir aš pasakyčiau, kad tai yra klausimas ir kuris kelia pavojų, kad reikės daryti perverstinį pasirinkimą. Tai neklausimas viena ar kita, ar e, atitikimas ar veikla. Aš sakyčiau, kad Europos auditorumams, jau auditoriams, turi būti ir tas ir tas. Dėl eilės priežasčių. Visų pirma, yra teisinės priežastis sutartis aiškiai teigia, kad auditorumai turi aiškintis, ar visos pajamos buvo gautas ir ar visos išlaidos patirtos buvo daromas teisingai ir teisėtai ir ar e, finansų davimas buvo tinkamas. Tokias yra, tokia yra mūsų misija. Ir toliau finansų reglamentai dėl biudžeto gyvendinimo taip pat nurodo gero finansinio valdymo principus. E, taikyti ekonomiko, ekonomikos, tai yra topumo veiksmingumo principus. Ir auditorumai stengiasi e, kalbėti apie tai, kad kaip komisija vykdo savo misiją įgyventinamą biudžetą. Ir Europos biudžetas turėtų būti vykdomas atspindėti gerą finansinį administravimą ir šis apartamentas turėtų atsižvelgti į abu elementus tinkamumą ir tinkamą administracinį vadovavimą. Tam, kad būtų, už, kad būtų tai užtikrinta, Europos komisija turi pateikti ataskaitą, nurodydama visus resursus, kurie buvo lėšos panaudotos ir įsikeliujus Lisabonos sutarčiai, vertinimo ataskaitą, e, grindžiama pasiektais rezultatais. Taigi, auditorumai parengė ir pateikė šitą e, tam parlamentui kasmetinę ataskaitą ir tai yra papildomas e, informacijos šaltinis parlamentų ir taip pat e, užtikrintumo pagrindas. Ir mūsų rūmai turėtų vykdyti savo pareigas ir prisimti atsakomybę mes turim vykdyti pareigą pateikti ataskaitą ir rūmai turi nuspręsti, kaip tai bus daroma ir kaip bus taikoma, kaip kalbėjo kalbė, anksčiau kalbėjusi, taik, rendamiesi institucinė nepriklausomumo principu. Ir toliau antras dalykas, antra priežastis, kodėl reikia labai atidžiai žiūrėti ir um, nesakyti, ar čia yra atitikimas ar veikla. Čia yra profesinis dalykas. Auditorumai, tai yra ar, arba GEO, arba, arba Prancūzijos auditorumai, yra aiškios institucijos, nepriklausomas institucijos ir tai reiškia, kad mes esame įpareigoti. Tai yra mus saisto aiškus tarptautiniai standartai aukščiausias audito institucijoms, kurios yra pagrindas e, rūmams aiškintis, koks yra, kokia yra jų misija ir kaip vykdyti jų užduotis. Ir šitie standartai, šitie, šitie rėmai nurodo trys audito tipus. Tai yra finansinis auditas, atitikimo auditas ir veiklos auditas. Aš tik norėčiau labai trumpai nušviesti iš jų kiekvieną finansinis auditas. Tai reiškia patikimumas finansinių ataskaitų ir mm, atitikimo kalba apie, re, apie reguliarumą, apie teisingumą ir veiklos auditas e, nurodo ar tai buvo daroma veiksmingai ir efektyviai. Ir mano kolegos labai aiškiai pasisakė, kaip jie aiškina šitą savokas kiekvienu jų atveju. Ir reikia pabrėžti, kad atitikimo auditą galima vykdyti atskirai arba kartu finansų arba veiklos auditu. Ir jeigu pažiūrėsim, galvosim apie starties nuostatas, tai rūmai mano, kad tas bendras principas yra būtent labiausiai tinkamas. Ir rūmai tiek auditą ir kaip atitikimo audito pavyzdys, kuri yra finansinės ataskaitos. Ir šitie auditai visuomet apima kriterijus, kurie atspindi e, nuostat, teisės aktuose nurodytas įtikimo nuostatas. Taigi, teorinių požiūrį reikia būti atsargiems, nesusitelkti ties skirtumais tarp šitų trijų auditų tipų. Tai jie yra įrankiai priemonės ir geriausia juos naudoti kartu. Tačiau priežastis, dėl ko nereikia per daug pabrėžti jų skirtumų, yra praktinė. Tikrovėje klausimai susiję su biudžeto gyvendinimu ir jie yra glaudžiai tarpusavį susiję. Taigi mūsų auditavimas ir ataskaitų pateikimas stengiasi ir atspindyti tą faktą. Pavyzdžiui, auditai e, rodo, kad yra tam tikros teisinės klaidos, kur yra kur išleistos lėšos nepasiekė tikslo arba buvo netinkamai panaudotas. Ir klaidos ataskaitose nurodo į išmokėjimus, išmokos išlaidoms, kurios nebuvo tinkamos ir kur nebuvo vykdoma viešųjų pirkimo procedūra. Taip pat e, teismas pasinaudoja ankstesnių audito išvadomis, kurias apima visą biudžetą ir nurodo konkrečias rytis, kur veikla, veiklai galėjo kilti pavojų. Ir Taip pat mes vykdome veiklos auditą ir pa, išvados atsispindi mūsų ataskaitose, kur yra tam tikros nuorodos į veiksmingumą, e, efektyvumą. Ir šitie e, šitas ataskaitos yra pagrindas ir tai leidžia mums parengti nuomonę teisėkros pasiūlymams, kaip pagerinti teisinę sąrangą tam, kad pagerintume veiklą. Ir dabar norėčiau pereiti prie paskutinės ir svarbiausios priežasties, kodėl nereikia nepabrėžti tų skirtumų taip, taip stipriai. Tai yra viešasis interesas. Mes nevykdome auditų ar DAS ar veiklos auditų, nes e, mes privalom tai daryti. Mes tai darome, kad tai užtikrintume atskaitomybę už kiekvieną eurą išleistą ir, ir uždirbtą Europos Sąjungoje. Ir mūsų strateginis tikslas 2013-2017 metams yra maksimizuoti tą vertę, kiek kaip e, rūmai galėtų prisidėti prie e, skaidrumo ir, ir atskaitomybės didinimo. Taigi, mūsų, kad mūsų darbas, mūsų produktai turėtų padėti pasiekti šitą tikslą. Mūsų perspektyva tai reiškia, kad reikia pateikti subalansuotą ataskaitų kiekį ir pateikti nuomonės apie mūsų e, auditą, kurie geriausiai atitinka e, suinteresuotų šalių interesus, aišku, ir institucijų, ir jūsų atstovaujamų piliečių interesus. Ir ES piliečiai turi teisę žinoti, kur jų pinigai buvo išleisti, ar buvo panaudoti taip, kaip ketinta, ar buvo panaudoti tink, išmintingai. Ir tai reikalauja e, veiksmingo e, vadovavimo ir kontrolės mechanizmo Europos Sąjungoje tam, kad būtų užtikrinta, jog ataskaitos yra patikimos, kad finansinės taisyklės yra gerbiamas ir kad rezultatai yra pasiekiami ir tai daroma kaip įmanoma efektyviau. Kai dėl, e, kai, kai dėl ataskaitų, tai e, audito rūmai mano, kad jie yra kad jos yra patikimos visą eilę metų ir tikrai mūsų rūmai prisidėjo prie, prie, prie to. Mes pritaikėme naują e, atskaitomybės sistemą ir reikalavimą, kad būtų įgyvendinama ir parengėme rekomendacijas dėl įgyvendinimo ir mums pasisekė šitoje srityje. Kai dėl teisėtumo reguliarumo, na nu, tai čia e, toks e, sudėtingesnis vaizdas. E, Žvelgiant apie vidaus kontrolę per pastarusius metus, e, auditorumai ir nu, mato, kad nuolatiniai mokėjimai nėra vykdami labai, labai sklandžiai. Ir 9 metais lygis buvo 3,9 procento, kai dėl biudžeto neįmanoma pateikti kažkokią naują vaizdą. Pirmieji vertini, pirmasis vertinimo ataskaitos teigia, kad tai nėra e, veiksminga priemonė užtikrinti mm, viešąją kontrolę. Ir kai kurios schemos neturi aiškių tikslų ir nėra aiškios kontrolės ir priežiūros mechanizmo. Dabar dabartinė finansų e, vykdymo ir kontrolės sistema e, aiškiname tai, kaip mm, vykdoma administracinė reforma. Komisija reformavo savo vidaus e, e, men, rinkodarą ir e, vėliau nukreipė dėmesį tai, kaip įgyvendinti integruotą vidinę kontrolę. Vėlgi, audito darbas, ar tas, ar veiklos auditai padėjo, prisidėjo prie jų e, sistemas įgyvendinimo ir mūsų e, ataskaitos padėjo įgyvendinti vieningą audito modelį ir nurodė, ko, kaip turėtų atrodyti sistema. Mes auditavome daug aspektų, kaip vykdome šitas operacijas per pastarosius metus. Ir iki dabar komisijos, komisija daugiausiai dėmesio skiria, skiria dėl e, mokėjimų reguliarumų ir teisingumui. Ir aiškus tikslas buvo sumažinti netinkamų mokėjimų dydį iš ES biudžeto iki mažiau negu 2 procentų ir ponas e, ir, ir mes apie tai kalbėjom, kaip ponas Mulder teikė, tai yra stebuklingas skaičius ir mes visuomet e, stengiamės nustatyti, koks yra klaidos dydis, bet padėtis nuolat gerėjo. Ir nuo 2006 metų E, šitas paklaidos dydis vis mažėja. 2006 metais buvo daugiau negu 7 procentai, 2011 metais tai buvo 3,9 procento. Aišku, yra tam tikrų sviravimų, bet galima paaiškinti techninėms priežastimis, aš dėl to nesiplėsiu. Galbūt lakučio mėnesį bus tinkamesnis laikas. Bet kaip žinote, e, rūmai perspėjo, kad tam tikru metu padidėjusios kontrolės e, e, kaštai e, viršienė pasiektų rezultatų dydį. Ir būtent vicepirmininkas tai ir pabrėžė iš pradžių. Taigi mes siekime, kad politikos kuriejai Europos Sąjungoje peržiūrėti tam tikras pagalbos ir mokėjimų programas ir, ir sistemas ir vykdyti pinigų leidimo peržiūrą ir e, užtikrinti, kad biudžetas labiau sustelktų ties rezultatais ir prisidedant prie šito ataskaitų ir rengiantis naujam e, biudžeto gyventinimui, tai rūmai pabrėžė, kad e, ne galima vien tik tai telktis, telkti rezultatus, bet žiūrėti, koks yra išmokų teisėtumas. Ir dešimtais metais Surmai parengė nuomonę, kviesdami komisiją už užtikrinti arba steigti pirmenybę e, išlaidų kokybei ir tai pinigų lygimo kokybei ir tinkamai e, tinkamas išmokos, tinkamas e, biudžeto sprendimas už gerbę taisyklės ir pasiekia rezultatų. Taigi atitikimas ir, veik, ir veikla yra dvi tos pačios monetos pusės. Tai tai aišku labai svarbu ir vidiniai kontroliai, E, išorės auditui ir politiniai priežiūrai. Ir ypač e, susitikimas rezultatus turėtų būti apmastomas atsižvelgiant į keturis dalykus. Tai pirmiausia, valdymo taisyklės ir atsakomybė. Ji turi būti aiški ir paprasta. Tikslai, kurie turėtų būti pasiekti. Vėlgi aiškus ir pasiekiami. E, mokėjimo sąlygos, gaunant lėšas, ir reikalavimai e, pranešimui, tikrinimui ir ataskaitai per rezultatus. Taigi reikalavimai turėtų būti aiškus ir turėtų būti paprasta schema. Tai aišku, e, tai pirmiausia, aišku, yra politikos e, kuriejams, tai yra tiesiog reikia pakeisti mentalitetą, mąstymo būdą ir reikia parengti naują sistemą, kurios mm, labiau orientuotas į veiklą, ne vien tik tai tai, kas yra e, grandinės gale, kurie atsakingi žaudyta, bet kurie gali nukreipti viską tinkamą linkme. Bet reikia parengti tokią sistemą taip, kad e, kur būtų aišku, ko mes tiksliai norim pasiekti. Ir dabar mes esam tokie atitinkamų momentų, mūsų programavimo, laik, programavimo laikotarpis yra didžiulė galimybė ne, pasiekti pažangą, užtikrina paskaitomybę už rezultatus ir tie, kurie e, siūlo programas po 13 metų, nori kalbėti daugiau apie rezultatus ir komisarė šiame tai labai aiškiai pabrėžė, bet mm, pavyzdžiui, kokie, kokie turi būti rezultatai žemės ūkio srityje ir sanglaudoje ir šitas parlamentas irgi pasinaudoja tais pasiūlymais atitikami kontekste, bet kaip žinote, mūsų nuomonė, auditorumų nuomonė, e, daug progų mes jau praleidom. Bent jau aukščiausiame e, teisėkros piramidės lygmenyje. Taigi vėlgi paaiškinti, aiškiau išdėstyti tikslus, supaprastinti programas ir priemonės ir sustiprinti stebėjimo ir vertinimo mm, sąrangą, susijęti išmokas su rezultatais ir užtikrinti, kad vidaus kontrolės sistemas būtų aiškesnės ir veiksmingesnės. Bet vis dėlto mes manome, kad daug galimybių teigiamiems pasikeitimams įvairiuose teisėkuros lygmenyse dar egzistuoja ir taip pat, kai programos ir schemos yra gyvendinamos. Ir naujoje finansavimo programoje finansavimas iš ES biudžeto bus e, pagristas išmokomis. Ir auditorumų nuomonė pagrindinis būdas iš, pagerinti e, išlaidų veiklą, tai susijęti išmokas su rezultatais. Tai yra mokėjimas už rezultatus. Kaip pavyzdžiui, ponis Kilakakis pateikė apie uostą be laivų. Tai yra galutinė išmoka turėtų būti susieta su šituo veiksmingu uosto panaudojimu. Ir jeigu tai būtų tai skirtumas tarp atitikimo ir veiklos būtų mažiau ryškus negu dabar. Taigi, ponė pirmininkė, gerbimi, e, gerbimi parlamentarai, mūsų nuomonė Rūmai mano, kad atsitikimas ir ateities ir veiklos auditas yra būtini įrankiai, mes turim juos abu naudoti ir jie padeda tiems, kurie yra atsakingi už politinę priežiūrą, prižiūri ES finansus priminti atskaitomybę tiems, kurie atsakingi už projektų vykdymą. Ir tai reiškia, kad reikia dirbti kartu su parlamentu, mes turime vykdyti auditą ir parengti taskaitas, kurios padėtų parlamentui vykdyti savo atsakomybę. Ir tikimės, kad šis parlamentas savo ruoštų kaip įmanoma geriau pasinaudos visą eilę teism, e, e, auditorumų produktų. Ir bus, pavyzdžiui, sus, daug iššūkių bus susijusi su naujais finansiniais instrumentais. Ir mes norim paremti šitą parlamentą, pateikti dokumentus nuo peržiūros nuomonės, kurios nurodys, kas vyksta gyvenant biudžetą ir atspindės skaitomumą. Aišku, mes nedirbame vakume. Mes vykdame auditą ir ateityje ir mes žiūrėsime, kaip priklauso nuo to, kaip vykdama vidinė kontrolė, kaip jį vystosi. Tai yra užtikrintumo piramidė, kad kurią numatė finansų reglamentuotojas, kad ją reikėtų vykdyti. Bet jeigu komisija galėtų pateikti pakankama ir patikima informacija dėl paklaidos dydžio. Tai šitie skaičiai galėtų tapti didžiu, didžiuliu indėliu mums. Ir taip pat veiklos tikslai turėtų būti nurodyti kaip, kaip įgyvenimo priemonė Ir jeigu būtų tokie, tokie mm, standartai, tai komisijos tiklos ataskaita ir 318 straipsnis būtų kaip atskaitos taškas e, kontroliai ir viešai kontroliai. Ir vertinimo ataskaita galėtų būti mm, tapti audituotinį. Mes manome, kad vidaus kontrolė taip pat leidžia mm, mums bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis. Ir mes e, aiškinamės šitą galimybę su atitinkamais kolegomis valstybėse narėse. Taip pat kalbėjome, bendravome ir su um, prancūzijos auditorumais, ir su likusiai 27 auditorumais. Ir uh, ryšys tarp aukščiausių audito institucijų yra esminis ryšys siekiant tų tikslų, kurias nurodė um, vyriausybės ir stebėsime Europos semestre yra būtent tie pavyzdžiai, kur reikia bendradarbiavimo tarp aukščiausių audito institucijų, kad pateiktų parlamentui ir piliečiams aišku vaizdą apie veiklą. Gerbiami e, kolegos, aš atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet manau, kad geresnis, geresnė skaitomybė naudojant ES biudžetą ir fondus yra reikalinga m, mm, užtikrinti pasitikėjimą, piliečių pasitikėjimą mumis. Ir m, mm, mes dirbsime, kaip manome, geriau ir siekdami padėti parlamentui ir kitiems, kitoms institucijams siekti jų tikslų. Mes perspėsime jūs apie riziką, apie pavojus ir mes pateiksim gairės, kai tik tai paprašys. Dėkui uždėmesi. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia buvo audito rūmų požiūris, požiūris pristatytas. Jūs sakėte, e, sakėte atitiktis ir veiklos. Aš tikėjausi, kad jūs kalbėsite pirmiausia apie atitiktį, tai po to apie veiklos auditą. Tačiau dabar išklausykime komisijos nuomonę. Prašom, dabar komisarė, šiame tai jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Kaldeira, gerbėmi parlamento nariai, ponios ir ponai manęs paprašyta pakalbėti apie rezultatų ir poveikio rodiklių panaudojimą iš Europos komisijos perspektyvos. Kaip e, anksčiau jau buvo paminėta, jau kelet, prieš keletą metų veiklos auditas susilaukė dėmesio iš audito rūmų pusės ir pirmininkas Kaldeira tai patvirtino savo pasisakymę. Komisija to įsveikina, nes e, auditų rezultatai duoda vertingos informacijos apie programų e, rezultatus ir kitos veiklos rezultatus, taip pat pasiūlymų, kaip rezultatus pagerinti. Todėl aš žiūriuosi, kad ši tema aptariama įvairiais aspektais šiandien. Kodėl veiklos auditas svarbus yra akivaizdu, išlaidų programų teisiniai pagrindai vis daugiau orientuojami į rezultatus, o ne vien tik tai į tai, kas patikiama ir kas gaunama. E, išlaidų programų rezultatų įgyvenimas turi aišk, būti aiškus, aiškiai nustatomi ir turėtų būti politikos tikslų pasiekimas. Be to, tos programos turėtų duoti išmatuojamą poveikį ir turėtų būti skurtos taip, kad galima būtų tą poveikį išmatuoti periodiškai. Komisijos pasiūlymai kitam programavimo laikotarpiui turi aiškius tokių rezultatų ir veiklos požiūrio pavyzdžių. Finansinė ir ekonominė krizė iš visų mūsų reikalauja laikytis tokių požiūrio, kurios e, atsižvelgtų į viešųjų finansų konsolidavimą. Šiomis sudėtingomis ekonominės e, situacijomis 14-20 metų daugiametė finansinė programa numato stabilų investicijų horizontą kad būtų galima skirti finansavimą investicijoms į augimą ir užimtumą. Tačiau sąlyga sėkmingoms išlaidų programoms yra dėmesys teisingiems prioritetams ir maksimaliems rezultatams. Komisija patikė konkrečių pasiūlymų ir gairių, siekiant užtikrinti, kad išlaidų kokybė pagerėtų. Paminėsiu du pavyzdžius. Pirmiausia, programų apimtis ir tikslai bus tiksliai artimai suderinti su 10 metų strategija augimui ir darbo vietoms. Kaip jau minėjau, mes turime suderinti išlaidų prioritetus su mūsų bendrais politiniais prie, e, tikslais. Žemės ūkio išlaidų žalinimas yra vienas pavyzdys, e, teminis koncentracija struktūrinėse fonduose yra kitas pavyzdys. Antras, struktūrinės finansavimas turi būti suderintas su makroekonominė politika ir iš to kylančiais prioritetais. E, jis e, turi užtikrinti, kad vertingas kapitalas padėtų spręsti problemas, kurios nustatytos šalių rekomendacijos, jas, kurias pateikia komisija ir patvirtina taryba. Komisija savo pasiūlymus parengė naujoms programoms pagal naują finansinę programą, kad galėtų uh, pasiektų, pasiekti stipresnį e, veiklos sistemą. Todėl daugiau dėmesio skiriame veiksmingumui ir efektyvumui. Ir šią prasme nauja sistema numato tris svarbius elementus. Pirmiausia, tai yra svarbiausi tikslai, kuriuos reikia pasiekti, siejant juos su 20 metų tikslais. Antra, numatomi rodikliai, siekiant pridėtinės vertės, veiksmingumo, efektyvumo ir bendro poveikio ekonomikai ir visuomeniai. Trečia, e, nauja sistema numato tvarką, kaip stebėti ir vertinti, kad būtų galima užtikrinti duome, būtinų duomenų surinkimą. Tai reikštų, kad savo, savo laiku reikėtų teikti ataskaitas apie rezultatus ir e, auditoriai galėtų nustatyti audito kriterijus, pagal kurias būtų galima tas programas įvertinti. Pakalbėkime apie struktūrinius ir investicijų fondus 14-20 metų laikotarpį. Ką galime pastebėti? Pirmiausia, yra suderinimas tarp išlaidų programų ir ES politikos prioritetų. Struktūriniai fondai turi būti naudojami teikti paramą e, siekiant ES strategijos tvariai tvariam visapimančiam augimui. Antra, naujas strateginės e, planas apima penkias struktūrinius, penkis struktūrinius fondus, kurie palengvis programavimą ir užtikrins e, nuoseklumą tarp skirtingų tikslų. Trečia, visapimantis veiklos e, planas nustatomas su prioritetais, indikatoriais ir atitinkamais tikslais, kurie išdėstami kokybiniais ir kiekybiniais terminais. E, tai yra finansiniai rodikliai e, e, ir rezultatų rodikliai. Ir pagaliau stebėsenos ir vertinimo sistema pagrįsta šiais tikslais ir rodikliais kartu su eksante programų vertinimais, programavimo laikotarpių vykstančių vertinimų ir ekspost vertinimų kuomet įvertinamas lėšų panaudojimo efektyvumas ir e, veiksmingumas. Ir panašus požiūris buvo taikomas reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką. Norėčiau pakalbėti apie kitą susijusi e, aspektą, tai yra atskaitomybė. 318 e, straipsnio vertinimo ataskaita nustatyta Lisabono sutartyje. Nuo 10 metų finansinių metų komisija Toje ataskaitoje kasmet pateikia detalę veiklos informaciją. Ir bendradarbiaujant su biudžeto kontrolės komitetu ir Europos audito rūmais komisija toliau dirba siekdama pagerinti šią ataskaitą. Nauja sistema suteiks priemonės geriau spręsti informacijos poreikio klausimus, kurio prašo biudžeto įvykdymo institucija. Planavimas tolesniams toliai atskalybei yra numatytas veiksmų plane. Čia numatoma, kad veiklos informacija iš komisijos strateginio planavimo ir programavimo ciklo būtų geriau integruota į vertinimo ataskaitą. Šiuo metu e, rodikliai, gairės ir tikslai e, įtraukti į finansavimo programą bus išdėstyti komisijos valdymo planuose ir po to bus pateikti ir metinės veiklos ataskaitose. Na ir paskutinis žingsnis bendras, bendra veikla bus įvertinta e, vertinimo ataskaitoje. Tokia atskaitomybės grandinė užtikrins, kad atitinkami e, rezultatų duomenys visose išlaidų programose būtų pateikti nuosekliai ir e, visapusiškai. Tačiau numatyta ir daugiau patobulinimo. Ateityje vertinimo ataskaitos pateiks visišką stebėsenos vertinimo ir atskaitomybės sistemą iki e, dokumentės finansinės programos pabaigos. Ši sistema susidės iš apžvalgos e, to, kas yra svarbiausi programų tikslai, pagrindinių rodiklių, stebėsnios tvarkos ir vertinimų laiko ir turinio. E, turint protingo reglamentavimo darbo trakę, komisija pateiks naujas gairį, vertinimo gairės, kad būtų geriau suderintos, sustiprintos komisijos vertinimo politikos priemonės pagal naują sistemą. Ponios ir ponai, kaip matote iš trumpo pristatymo, komisija jau pradėjo taikyti specialias iniciatyvas, kad geriau būtų galima išmatuoti e, veiklą ir programų rezultatus. Rodikliai numatyti dabartinėms programoms ir bus numatyti toms programoms ir projektai, kurie bus vykdomi per naują finansavimo laikotarpį. Mes esame pasirengę įgyvendinti šį naują požiūrį savo veikloje. Ačiū. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai. O dabar laikas mums reaguoti, teikti klausimus, e, siekti atsakymų ir nuomonių. Pirmiausia žodis ponui Piper, kuris e, e, Meloniai pirmasis paprašė klausimą. Ja, vielen Dank. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Auditorumų pirmininko ir komisijos nario pasisakymai buvo e, labai įdomus, orientuoti į ateitį. E, jie yra pasiryžę siekti skaidrumo ir efektyvumo didėjimo ES viešųjų pinigų panaudojimo sistemoje. Nenoriu pasakyti, kad aš nesutinku su jumis, bet aš norėčiau išskirti vieną sritį, kuri, mano nuomonė, kelia rimtų pavojų ES tolesniai raidai. Jeigu mes iš tiesų norime, gerbiamas komisijos nariai, e, šiame, tai kaip jūs ką tik sakėte, kad e, valstybės narės pačios atliktų auditą įvertindamas, ar sėkmingai vyko inovacinis planas, ar užimtumo strategija yra sėkmingai gyvendinta. Kažiai ir mes galime tai įsivaizduoti. Ar galima rasti kriterijų, kurie leistų išmatuoti tokių tikslų įgyvendinimo lygį? Vokietijoje tai būtų katastrofa, nes turbūt pažadai nebuvo nei kiek gyvendinti. Ir tai pasakytume ne tik apie pavienės valstybės narės. Negerai yra, kad yra nustatyti, negalime sakyti, kad yra negerai, kad reikia nustatyti kriterijus ir aiškius duomenis. Tai pagal tai mes tik turime išmatuoti. Bendrai, galvodami apie Europos Sąjungos e, valstybingumą, viešumo lygmenį, ar mes galėtume e, įvesti kitokią tikrinimo sistemą, ar galima nustatyti, kurios novatoriškos verslo sekcijos skyriai gali būti pelningiausi, ar būtų galima rasti kokį rodiklių uh, E, sąrašą. Žinau, kad kolega jūsų Andoras yra parengęs tokį sąrašą. Leiskis e, porą jų išskirti. Bedarbių skaičius, e, benamio atsiprašau skaičius. Jų atrodo sumažėjo, tai galima pasakyti, kad Europos pinigai leido daug ką pasiekti. Vaikų jaunesnių negu trejų metų skaičius lopšeliuose padidėjo, atrodo, tai yra gerai. Ir būtų galima sakyti, kad tokiais duomenimis vadovaujantis, galima sakyti, kad Europos pinigai yra geriau leidžiami, bet pagal tokius dalykus ateityje mes ir matuosime Europos projekto sėkmę. Vaikų, kurie įgauna įgūdžių mokykloje. Vokietijoje, jeigu A lygmenį vaikas pasiekė, tai sakoma, kad jis jau gerai pasirodė. Ir jeigu tokių vaikų skaičius išauga, galima sakyti, kad pinigai buvo sėkmingai panaudoti. Pažiūrėkime, kas vyksta Pietų Amerikoje. E, vaikų pasiekimai, pietų, atsiprašau, Europoje vaikų pasiekimai ten yra prastesni, ar iš tiesų galima sakyti, kad Europos Sąjungos pinigai nėra ten panaudojami. Yra tokių, kurie matuoja projektų naudingumą pagal teatro lankytojų skaičių. Sako, kad e, Europos finansavimas gali pagerinti kultūrinį gyvenimą. Aš noriu pasakyti, kad aš norėčiau, jog jūs visi Europos komisijoje turėtumėt pagalvoti, jeigu pagal tokius duomenis mes e, matuosime Europos sėkmę, tai pažeisime e, nacionalinės kompetencijas. Tai visi šie, visos šios rytis priklauso nacionalinėms valstybėms. 98,9 procentai kompetencijų priklauso valstybėms narėms valstybės narės e, tokių dalykų gali pasiekti savo pinigais. Todėl aš bijau, kad socialinio saugumo srityje, socialinėje srityje ir kalbant apie biudžeto įgyvenimo patvirtinimą, e, mes e, nieko gero nepasieksim, jeigu pradėsim taikyti europietiškus tikslus atsiras tam tikra planinė ekonomika, jeigu mes ES lygmenių išsikelsime tikslus ir po penkių metų skaičiuosim, kiek vaikų pateko į lopšelius. Ar mes to norime? Ar mes galime tokiu principu matuoti ES projekto sėkmingumą? Jeigu taip atsitiks, tai viskas galiausiai žlugs. su mūsų turimais pinigais. Ir mes tų pinigų nepanaudojame taip veiksmingai, kaip turėtume. Uh, Taigi ponui Kalderai ir ponui Šemetai galiu pasakyti. Spręskite šios klausimus, pagalvokite apie tai. Jau esam sakę, kad e, tų rodiklių reikia, norime mes juos turėti, e, tai yra gerai e, vertinant infrastruktūros galimybės ir panašiai, bet e, ar tokią pat politiką galima pritaikyti socialiniams visuomenės gyvenimo kriterijams, ar taip galima matuoti sėkmę, aš abejoju, ar taip yra. Thank you very much, if you don't mind. Labai ačiū. E, pirmą išklausykime klausimų ir po to atsakysime. Gerai, toliau ponas Balčytis. Ačiū pirmininkė. E- ir po to ponas Skilakakis ir ponas Odį. E, tikrai noriu taip pat padėkoti komisijos nariui, taip pat ir e, auditorumo prezidentui už pateiktus <clears throat> gana aiškius pasiūlymus. Ir iš tikrųjų čia turbūt šios dienos diskusija, kur mes išklausėm ir kitų valstybių tam tikrą patirtį, dar neleis šiandien atsakyti į tą paprastą klausimą, kaip vis dėlto efektyviai ir teisingai panaudoti finansinius resursus. E, buvo pačiame pačioje pradžioje ir aš manau, kad tai yra nuvalkėta jau tokia, nu, arba jau labai aiški frazė, kad ES piliečiai turi žinoti, kur ir kaip efektyviai yra išleidžiami pinigai. Bet iš kitos pusės mūsų kolegos bijo, kad mes jeigu nustatysim labai daug rodiklių, tai galim tapti planinę kažkokį tai planinių darinių. Tai mes iš tikrųjų tarp dviejų blogybių turime pasirinkti vieną. Ar mes norime žinoti, kaip yra leidžiami ES mokėtojų pinigai kitose ES valstybėse. Ar mes ir toliau norime mm, turėti gražius šūkius ir sakyti, kad ES pinigais mes sprendžiame visas gyvenimas rytis, bet kadangi sudėtingas gyvenimas, tai ne visose srityse mes galime nustatyti efektyvumą. <clears throat> Pagal mano patirtį ir mano supratimu, ES pinigų nėra tiek daug ES valstybėm, kad jos, jų kiekių išspręstų visas problemas, kuriuose ten egzistuoja. Pavyzdžiui, Lietuvoje per vieną finansinę perspektyvą yra skiriami du nacionaliniai biudžetai arba viena septintoji e, visų Europos, tai yra Lietuvos biudžeto dalies. Tai reiškia, galbūt reikėtų iš tikrųjų ateityje, norint, kad e, būtų pasiekime efektyvus tikslai, nusistatyti mažiau tikslų. Vienas dalykas. Antra, Mums reikalinga ir kitaip aš neįsivaizduoju, kaip mes galime kontroliuoti e, piniginių lėšų panaudojimo efektyvumą, jeigu neturime aiškių rodiklių, aiškių e, <clears throat> tikslų, kurių mes siekiame ir išmatavimo principų. Labai paprastas buvo pranešimas, ar pasiekėme energetinį efektyvumą ir iš tikrųjų auditorumai daro didžiulį darbą ir tikrai noriu padėkoti atskiruose valstybėse, kuriuose daugiausiai išleido pinigų, tarp jų ir Lietuva. Ir aišku, kad vienos investicijos buvo efektyvios, o kitos siekė ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES valstybėse siekė atsipirkamumą daugiau negu 400 metų. Reiškia, tie pinigai nebuvo panaudoti. Tačiau didžiausia problema, kad ES valstybėse nepateikė reikimo duomenų. Ir apie tai šiandieną labai mažai buvo užsiminta. Komisaras pateikė labai aiškę viziją, gražią viziją, perspektyvai, kad mes viską išmatuosim, bet aš nelabai tikiu. Todėl mano galbūt e, toks pasisakymas ir būtų pasiūlymas, kadangi Europos komisija yra numačiusi daryti tam tikras reformas ir pasiūlymus, kokie tikslai ateityje bus nustatyti dėl vienos ar kitos ryties, socialinės rytyje, energetikoje, transporto rytyje, kad Europos auditorumai pasitelkiant e, vietinius auditorumus valstybių narių, galbūt įvertintų, ar tie tikslai tikrai ateityje leis atlikti jiem pagrindinį darbą ir nustatyti tą, e, reiškia, to siekio efektyvumą arba piniginių lėšų įgyvendinimo efektyvumą. Kitaip sakant, komisija turėtų dabar pateikti, kaip jie įsivaizduoja vienoje ar kitoje srityje tų, reiškia, rodiklių nustatymą, o auditorumai prieš finansinį perspektyvą 14-20 metų, prieš finansinį perspektyvą turėtų tai įvertinti. Ir aš manau, kad ateityje mes tada tikrai nesusidurtume su problema, kada valandų valandas diskutuojam apie tikrai labai svarbius finansinių lėšų e, panaudojimo problematiką, labai svarbią problematiką ir galutinėme rezultate pasakom, valstybės narės nepatikė duomenų, todėl mes už tuos duomenys negalim atsakyti ir ar jos buvo efektyviai išleisti tie pinigai, taip pat mes negalim atsakyti. Tai galbūt e, toks mano monologas, bet galbūt ir pasiūlymas ateityje galbūt leistų šiek tiek atsakyti į klausimus, ar tikrai sekančią finansinę perspektyvą mes turėsim galimybę teisingai įvertinti kai kurios dalykus. Ačiū. Thank you very much, Mr. Skilakakis. Ačiū, ponė Skilakakis, žodis jums pranešėjau. Labai ačiū. Ir pirmiausia, aš noriu padėkoti ir audito rūmų prezidentui, ir komisijos nariui už pasisakymus. Turiu klausimą ir pastabą. Klausimas skirtas audito rūmų pirmininkui ir jis yra susijęs su uh, rizikingos, didelės rizikos rytimis. Buvo pristatyta, kaip Junktinės Amerikos valstijos turi savo strategiją, e, pagal kurią išsiaiškina, kurios sritis yra aukštos rizikos, galvojant apie tolesnius veiksmus. Ir tie veiksmai gali būti vykdomi ir kitų agentūrų, arba komisijos, arba auditorumų. Taigi, jūs turėtumėte galvoti turbūt apie tam tikras priemonės, kaip ateityje išsiaiškinti tas ypatingos didelės rizikos rytis. Manau, kad toks planas turėtų būti įgyvendintas, nes tai labai gerai pagerintų mūsų darbo būdus. Kitas dalykas, noriu pasisakyti apie tai, ar e, e, padėties išmatavimas gali sukelti katastrofą. Žinoma, jeigu Žinoma, mes į savo tikslus neturėtume įrašyti dalykų, kurių nepasieksime, nes jeigu mes juos pradėsime matuoti, tai taip, bus katastrofa. Bet jų katastrofų ir taip turim. Pavyzdžiui, nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje yra katastrofa. Ir ypatingose, kai kuriuose valstybėse tai yra absoliuti katastrofa. Jeigu mes tik tai kišim galvą į smėlį ir sakysim, kad uh, reikia užtikrinti nacionalinį suverenumą, nacionalinį valstybės biudžetą, tai nieko negalėsim padaryti, kad pakeistume padėtį. Galiu pasakyti, tokiu būdu mes nenueisime į priekį. Su nacionaliniu suverenumu niekas nesukurs konkurencingos Europos. Jau dabar yra daugybė didelių bandymų atitrūkti nuo nacionalinio suverenumo fiskalinėje aplinkoje. Tai kaip mes galėtume realiai elgti su pokyčiais fiskalinėje aplinkoje ir kaip tai, koks to yra santykis su nacionaliniu suverenumu jeigu tai nėra efektyviai organizuojama, kaip galime egzistuoti. ES pinigai iš esmės yra federaliniai pinigai, leidžiantys tai fiskaliniai sąjungai geriau veikti. O Junktinėse Amerikos valstijose federaliniai pinigai yra visai kitokių lygmenių matuojami negu ES. O šiandien mes sakom, kad mes nebenorim jų išmatuoti. Aš manau, kad tai sukels rimtų problemų Europos konkurencingumui ateityje. Nes jeigu mes net nebandome išmatuoti, tai kaip mes galime būti konkurencingi. Aš norėčiau Jums tik priminti, kokiu pastangų esame dėję anksčiau 2000 metais, 2001 e, metais, kad taptume konkurencingiausia, novatariškiausia ekonomika pasaulyje. Mes niekaip nebandėme išmatuoti konkrečių veiksmų, ne, išmatuoti savo pažangos. Ir ką mes padarėme, kodėl mes netapome konkurentingiausią pasaulyje ekonomiką. Ačiū už pastabas. Mm, dabar mm, Jean-Pierre Žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju e, e, ir e, auditorumų pirmininkų ir komisijos nariui. Dėkuoju už patiktas nuomonės. Aš kaip ir parlamento narys e, turiu kai kurių pastabų. Man kilo susi, kelia susirūpinimą ir man kelia, kelia klausimą. Tai su visais e, vyriausybėmis, su vietos e, valdžia, ar yra pakankamai apgalvota vertinimas, vertin, efektyvumo vertinimas apskritai, kaip yra, kokios yra viešosios išlaidos. Jeigu čia kalbam apie Europos Sąjungą, o nacionaliniai auditorumai dirba ties nacionaliniais biudžetais, bet čia vėlgi priklauso nuo valstybės narės, kur dirbame regionių lygmenių, bet man kilo toks jausmas, kad yra trys tokie šilonai, trys dalis, tai yra nacionalinis, sąjungos ir regionų lygmuo, nėra bendros vizijos Ir man kila baimė, kad piliečiai taip pat susidaro tokią nuomonę, kad yra švaistama, kad yra nekontroliuojamos išlaidos. Ir primenu labai seną pasiūlymą, bet e, kila klausimas, ar dabar kai dabar taip trūksta pinigų, gal pabandyti padaryti auditą e, vis, vis tais visais šitais e, ešelonais. Ir aš čia nekalbu apie tai, kad reikia paliesti e, e, valstybinarių suverenumą. Čia nega, to negalima daryti, bet apskritai. Aš norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Aš buvau mm, septintoje mm, programoje pranešėjęs ir kai buvo kalbama, kad tyrimams mm, skiriami, skiriamas sumas yra skirtingos ir ne, nekontroliuojamos. Vėlgi diplomatija. Yra, pavyzdžiui, ES delegacijos, išorės tarnyboje, mūsų ambasados, kurios nėra net e, kopijuoklio ir valstybės narės susirinks apsvarstyti gynybos klausimą, jie kels klausimus ir gynybos biudžetas atspindi nacionaliniuose biudžetas ir ateina laikas, kai reikia, kai nebeturėsime armijos, kuri negalėtų ginti ES teritorijos arba argi nereikia mums e, subendinti išvadas, vėlgi išvados vystymui valstybės narės vienoje kitoje ar kitoj šaly, pasaulio regione ir taip toliau turi tam tikrus planus, bet čia ar netėjo laikas turėti vieną tokią audito erdvę ir žiūrėti, kaip vyksta, kaip, kaip, kaip egzistuoja ūkis, funkcionuoja ūkis, aišku, nepaliečiant, neliečiant į nepriklausomybės, bet atlikti vieną bendrą auditą sąjungą, valstybės narys, regioninis lygis ir teisvykdytojai, Europos komisija, vyriausybės ir regionų vadovybės turėtų būti nepriklausomas auditas, kurį atliktų auditorumai, Europos auditorumai ir nacionaliniai auditorumai ir padengtų ataskaitą, kad ataskaita būtų pateikta visomis ES darbo kalbomis ir tai būtų politinių e, debatų pagrindas tarp nacionalinių parlamento ir Europos parlamento išsiaiškinti ir atsakyti į klausimą visų pirma, ar mes tinkamai vertinam ir vykdom produktų, projektus, bet apskritai, kaip yra e, visos išlaidos, ne vien tik tai konkrečiai, e, pavyzdžiui, konkrečiai Limusino regione ar Austrijos vyriausybė, bet apskritai, kaip yra viešosios išlaidos tvarkomos. Ir dabar, kai taip trūksta pinigų, jeigu mes tikrai manome, kad mes, mus ištiks vienas bendras likimas, mes turime dirbti kartu. Ir tikslas yra auditas ar tinkamumo, veiksmingumo, teisėtumo kontrolė, auditas, bet matydamas e, visus tris e, atsakingus asmenys e, tikrai pasaky, išsakyti savo kaip parlamentaro susirūpinimą, nes aš atstovauju piliečius ir iki linkimo liko labai nedaug. Yeah. Labai ačiū, Žantė Rodį daugiau atrodo niekas žodžio neprašo Ir dabar norėčiau priminti, kad e, mes atsiliekam nuo darbo tokias maždaug pusvalandžių, taigi pirmininkė Kaldera ir komisijos nariai šiemetą norėčiau paprašyti tokią tvarką jūs pateikti savo nuomonės. Nu vėlgi koks yra jūsų požiūris ir pakviešiu atsakyti į klausimus arba sureaguoti į nuomonės, kurias išreiškia arba Jean-Pierre arba Sigmantas Balčytis. Taigi, ponė Kaldera, prašome. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už klausimus ir pastabas, kurias e, pateikite mūsų svarsytais klausimais. Manau, Piper, pono Piper pastaba buvo skirta Europos Sąjungai kaip priminimas subsidiarumo principo. Ir kai Europos Sąjunga sutarė dėl savo biudžetą, dėl finansinės politikos, dėl Europos Sąjungos politikos, kas turi būti finansuojama iš ES biudžeto, tai yra principas, ES principas, pridėtinė vertė, kurią mes turėtume vadovautis, nustatydami šitas politikos rytis. Aišku, čia ne auditorių reikalas pasakyti, kokie, kokie yra prioritetai, kokie turi būti politika, kokios priemonės, instrumentai tai pasiekti ir me, kokiais indikatoriais rendamiesi mes nustatom, kas yra geriausia. Ir kaip aš sakiau, mes e, vertiname e, pasiektus rezultatus pagal tikslų sistemą. Taigi čia, aš manau, e, veiksmingas tropas lėšų naudojimas turėtų būti matuojamas taip, ką parlamentas, dėl ko Europos taryba sutinka, kad tai atitinka didžiausias Europos Sąjungos vertybės ir kokias priemonės galim pasinaudoti gyvendinčius instrumentus. ką pono Valčyčio pastabos, tai mėgino atspindėti kai kurios punktus. Na, yra ES tikslai, politikos, finansavimas iš ES lėšų ir reikia kažko, kas pateiktų bendrą vaizdą Europos lygmenių. Aišku, kai kuriuose sritise ir jeigu žiūrėsime apie struktūrinę politiką, stanglaudos politika yra bendras finansavimas, tai yra pagrindinis elementas. Nacionalinis biudžetas taip pat dalyvauja, bet yra ir ES biudžetas. Taigi yra tas elementas, kur reikia sutartų tikslų daugiametį finansiniai programai. Ir komisijos pateikiami pasiūlymai gali būti priemonė instrumentų, nes veiklos indikatoriai nėra tikslas pats savaime, jie yra priemonės, instrumentai, bet visų pirma e, e, stebėtojai, menedžeriai turėtų e, stebėti ir pakeisti, jeigu reikia, ir tada E, ateina auditas ir atneša savo pridedamąją vertę. Taip, jūs to panaudojate, bet galbūt ne, netinkamiausias priemonės panaudojate, pamiršo apie vieną aspektą čia ar kitur. Ir svarstydami politiką e, neapimėte, neįtraukėte vieno elemento. Tai čia kažkur yra spraga. Manau, kad jeigu žiūrėsime tai kaip in, instrumentus tam, kad geriau būtų panaudojami fondai, e, ir kuriais gali pasinaudoti e, visi Europos Sąjunga ir, ir naudos gavėjai iš tų fondų. Tai tada galime geriau tai panaudoti ir aišku gerbti, laikytis Europos Sąjungos politikos ir įsiaiškinti, kokia politika geriausiai turi būti vykdama valstybėse narėse, gerbint subsidiarumo principą ir tokie būtent ir buvo tikslai. Tai yra 2020 strategija aišku, juos kai ką prideda ir, ir jie nurod, nurodėme, kokie Europos Sąjungos tikslai, lyg, Europos Sąjungos lygmenių ir e, reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų nacionalinės programas, e, pasinaudodamas savo e, lėšomis. Tai aš suprantu, pana Piper, bet mes norim pasiekti bendrą Europos Sąjungos lygmenį. Aš nekalbu apie politikos tikslus, ar jie patys geriausi ar ne tai yra tarybos reikalas, bet aš e, norėčiau sudėlioti viską į tinkamą kontekstą. Ką mes galim padaryti auditorumuose, tai išsiaiškinti, ar tikslai tinkamai apibriežti, aiškus, paprasti, pasiekiami, ar jie yra stebimi, ar menedžeriai atsižvelgia e, į tą atgalinį ryšį į, ir stengiasi prisitaikyti geriau kaip geriau pasiekti tikslus, kurie buvo numatyti iš pradžių. Tai ponas Kalakakis patikė konkretų klausimą, kai dėl aukšt, didelis rizikos ryčių ar auditorumai ką nors daro. Aš e, primenu, 2010 metais mes pateikėme dokumentą, tai yra auk, didelis rizikos dokumentas, tai pavadinimas. Tai jis nelabai buvo pastebėtas. Ir tame dokumente mes atkėpime parlamento tarybos ir komisijos dėmesį į tuos paprastus klausimus, kuriuos irgi priminiau. Ir jie dar nesispindėjo nauja, nauja, naujame finansavime dokumente. Svarbiausia, kad viskas būtų paprasta, nesukomplikuokim padėties. Tai yra didelė rizika ir pirmasis, kas gali pakeisti, tai tie, kurie priima, te, rengia teisėje, kurios pasiūlymus. Taigi, mes turime sakyti atsargiai, nesukomplikuokit padėties, nes jeigu padarysit padėtį daug sudėtingesnį, tai tuomet kila didžiulė rizika, kad bus netinkami mokėjimai daromi, kad vidaus kontrolės sistema bus per daug sudėtinga. Toliau, nurodykite aiškiai atsakomybę ir taisyklės tiems, kurie vykdo projektus, jeigu yra trys lygmenys ES, nacionalinis ir regioniniai vietos lygmenys. Taigi yra daug sluoksnių, kur vykdami mokėjimai ir čia turėtų būti aišku, kas ką daro ir kas už ką atsakingas, labai aiškiai. Jeigu nėra aiškių tikslų, kurie suprantami visiems visoje grandinėje. Ir tai nepadeda pasiekti tikslų, tai visuomet kyla, kyla rizika, kad nebus vykdomi tikslai. Taigi, na, kai buvo pateikti pasiūlymai, galbūt e, buvo pasikeitimai Europos komisijoje, gal, taip pat vyko pokyčiai šiame parlamente 2009 metais nauji nariai atėjo. Taigi, e, kaip yra e, e, naujas parlamentas, nauji parlamento nariai, komisijos nariai, 2010 metais tai nebuvo tinkamas momentas, tai kaip įdėmėsi į ta, tas problemas, kurias mes matėm jau anksčiau. Ir šiuo metu mes peržiūrime, vėl atliekam naują peržiūrą, kokios, kokia yra rizika finansinio valdymo, finansinio valdymo Europos Sąjungoje. Taigi dabar periname į naują programavimo laikotarpį 14-20 metais. Rinkimai Europos parlamentą vyks, taigi kitais metais bus naujas parlamentas ir taip pat nauja komisija šiek tiek vėliau rūdienį. Taigi tai galbūt būtų nebloga proga priminti apie tai, kokia yra, kokia yra pavojai Europos e, e, finansam. Ir mes atsižvelgėm jūsų klausimus, atspindim jūsų rūpeščius ir esam pasirengę pateikti viską šitiems parlamentarumams, kad tik tai reikalinga. Vėlgi, atsiprašau, kad kalbėjau labai ilgai, bet e, noriu pasakyti, e, pono Odi idėja, mes apie tai jau kalbėjom ankstesni, anksčiau. E, ir ten tai, ką jūs siūlote, tikrai reikia atlikti atininkamus tyrimus ir netgi dabar komitete buvo e, kalbama apie stamtosios pagrindų programos ataskaitą. Taigi, e, paskutiniai mūsų komandos darbo rezultatai buvo pateikti dirbti kartu su nu, nu, nacionalinėms audito institucijomis, ne vien tik tai šioje srityje, bet ir kitur, tai būtent yra ta mūsų sritis. Ir paprasčiausiai Europos semestras. Tai reikalauja ekonominio koordinavimo, kad valstybės narės atsižvelgtų į tarybos ir komisijos rekomendacijas. Komisija turėtų stebėti tai, bet mes negalime daryti tai vieni, mes tai darom kartu su nacionalinio audito institucijomis. Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad ilgai kalbėjau. Tikiuosi, jums liko pusvalandis. No... Dėkuoju, panė pirmininkė, nereikia atsiprašinėti, nes e, mes e, mums labai malonu jūsų klausytis, tai yra intelektinė prasme naudinga ir labai naudinga. Dabar žodis komisarų šiame tai. Dėkoju, aš stengsiu kalbėti labai trumpai, atsakydamas į klausimus. E, iškilusius diskusijoje visų pirma, aš manau, kad trys gerbim parlamento nariai, ponas Pipas ir Kakis Arbačytis, jie iškėlė tą patį klausimą dėl veiklos indikatorių. Ir aš nemat, neprieštarauju, kaip ir kaip ir panas Kaldera, nematau prieštaravimo jūsų pastabose. Nes visų pirma, reikia prisiminti, kad priešingai negu daugelis kitų jurisdikcijų ES yra regioninė struktūra, kuri rengia savo programavimą, grinčia savo programavimą teisės aktais. Ir dabar yra vykdomas dėrybos daug teisės aktų stanglodas politikoje ar žemė, CEP, žemės politikoje, kuri yra pasiektas kompromisas kartu su taryba. Taigi mes grindžiame savo išlaidas teisės aktais ir palyginus su ankstesniu programavimo laikotarpiu, tai teisės aktai kitam laikotarpiui mm, turi labi, aiškesnės nuostatas, kalbant apie tikslus, kurias norim pasiekti e, šiomis programomis, kurias rengia teisės aktų rengėjai ir nurodo veiklos indikatorius, pagrindinius indikatorius programuose ir tai e, dėl to visi teisės aktų rengėjai turi sutarti, ar jie sutinka dėl šitų tikslų, kuriuos iškėlė komisija, pasiūlė tiksliau komisija ir ar jie sutinka su pagrindiniais veiklos indikatoriais. Ir tada vėliau e, audito rūmai e, jais remdamiesi vykdo auditą ir mm, nustato, ar mes įvykdėm šituos tikslus ar ne bet tuo pačiu metu reikia turėti tokias tarpinė, tarpinis nuostatas, kad nepasiektume tokią situaciją, kaip finansavimo laikotarpio e, pabaigoje vis suprantam, kad pagrindiniai veiklos indikatoriai sanglaudoje nėra pasiekiami ir staiga mes kažką beginam daryti, bet daug, dauguma pinigų jau išleista ir jau nieko negalim, negalim pataisyti situacijos, dėl ko reikia tokios piramidės E, tarpinių indikatorių piramidės, kurie leistų mums pasiekti galutinį tikslą, tai yra e, nustatytų, kokis yra veiklos indikatorius. Sutinku su panu Piper, kad mes negalė, neturėtume per daug kištis rengdami šitos indikatorius ir aš primeniau, ką aš norim pasiekti, tai sumažinti tų indikatorių skaičių būtent mūsų e, strateginio planavimo sistemoje ir juos tiesiog nukreipti, kad būtų pasiekti rezultatai, kuriuos nu, matom, numatome. Jūs paminėjote keletą labai specifinių indikatorių, yra susijusi su socialinė politika. Žinoma, reikia prisiminti, kad yra socialiniai fondai, kurie taip pat turi išleisti pinigus pagal tikslus, kuriuos teisės aktų rengėjai numatė ir nurodyti, pasiekti tikslus šioje konkrečioje srityje. Aišku, yra ir specifiniai konkretus indikatoriai. Aišku, galim dėl jų diskutuoti ir reikia iš tikrųjų priimti tokius indikatorius, kurie yra atitiktų situaciją. Ir aš sutinku su jumis, kad mes na, negalim padaryti viską su Europos pinigais tam, kad išspręstume visas socialinės problemas. Nes tiesa, kad Europos fondai yra riboti ir valstybės narės leidžia, išleidžia pinigų daug daugiau socialinėms programoms. Ir šiuo požiūrį aš visiškai sutinku, kad indikatoriai netgi šioje srityje turėtų būti atitinkami, atitikti tas sumas, kurias skaitinam išleisti šioje program, konkrečiai programai ir atitikti tikslus, kuriuos norim pasiekti šiomis išdamis. Tai aišku, socialiniai srityje Europos Sąjungos pinigai kaip būtų kaip palengvintojas, palengvintų tą veiklą valstybėse narėse, kadangi pinigų sumas Europos Sąjungos lygmenių yra na, labai ribotos. Ir Taip pat atsak, tikiuosi atsakiau pono Balšyčio klausimą, kaip sakiau, kad mūsų tikslas yra susijęti visus tuos lygmenis strateginėme planavimo cikle komisijoje tam, kad e, pasiektume tikslus ir nurodytume pagrindinius tikslus ir e, indikatorius, e, nustatydami kasmetinius tikslus ir kasmetinius indikatorių sąrašus ir tuomet e, apsvarsyti rezultatus mūsų metinės veiklos ataskaitoje ir pateikti lentelės, kaip įgyvendinti šitie indikatoriai mūsų kasmetinės veiklos ataskaitoje. Žinome ir vertinimo ataskaitos bus grindžiamas e, šitą grandinę, indikatorių grandinę ir aš manau, kad kitame programavimo laikotarpyje vertinimo ataskaitos bus e, daug geresnės kokybės, nes mes mokomės dirbdami, nes tai prasidėjo tik 20 metais, taigi reikia šiek tiek laiko, daugiau laiko, bet tikrai rimtai dirbame ir vertinimo ataskaita 12 metams jau yra daug aukštesnės kokybės ir mes toliau stengsimės, kad ją pagerintume. Toliau dėl pono Odi iškiltų klausimų. Čia, na, manau, kad kai kurie kalbant apie galimą išlaidų dubliavimą, tai mūsų taisyklės neleidžia dubliuoti išlaidų ir kitai atsitinka, tai žinoma, tai yra neveiksmingas pinigų leidimas, ypač pavyzdžiui FP7 programoje. Tas pasikartojimas, išlaidų pasikartojimas, tai turėtų būti traktuojamas kaip netinkamas, neveiksmingas pinigų leidimas, o kitose strityse, kaip pavyzdžiui diplomatinės tarnybos arba gynyba, jūs paminėjote ir aš asmeniškai manau, kad mes tikrai galėtume daug daugiau padaryti gynybos politikoje ir komisija jau patiekė keletą iniciatyvų šioje srityje ir jos bus toliau aptartos e, vadovų taryboje gružio mėnesį. Bet čia aš taip pat manu, matau ir politinį klausimą. Ir žinoma, galime atlikti patį geriausią auditą ir pateikti geriausius įrodymus apie naudą, Europos politikos naudą konkrečioje srityje, ar tai būtų e, gynyba ar diplomatinės tarnybos, bet vėlgi tai yra politiniai klausimai, kaip kiek suverenumo valstybės narės e, pasirengusios atiduoti, sujungti į, į, į vieną. Ir čia bent šiuo metu manau, kad mes negalim būti tokie užtikrinti, kad, kad e, bus didelis noras perduoti daugiau suverenumo šitose sritise, kurias jūs minėjote, bet po truputį, ypač manau, kad gynybos srityje, mes galim padaryti daug daugiau Europos lygmenių ir komisija dirba ties šiais ties šią konkrečią temą. Na, tikiuosi, kad atsakiau klausimus, kuriuos iškėlė kolegos ir esu pasirengęs atsakyti papildomus klausimus. Uh, Labai ačiū, ponia komisijos nariai. Man atrodo, niekas daugiau nenori pasisakyti, tai reiškia, jūsų atsakymas priimtas ir įtikinantis. Man labai malonu paprašyti mūsų pranešėją, ponas Kilakaskį, pakomentuoti, jeigu jis dar norėtų, dar šiek tiek laiko turime. Tai tuomet galėsime baigti šios, šį klausimą, kuris buvo labai naudingas šiek tiek anksčiau, kas irgi nėra blogai. Baigiant noriu pasakyti, kad pirmiausia, sužinome šiek tiek, ką daro žmonės Junktinėse valstijose. Manau, kad tai, kad pradedame e, rezultatus nukreiptus veiksmus, o Junktinėse valstijose tai jau daroma labai seniai, tai yra susijęs turbūt su išleidžiamomis sumomis. Mes išleidžiame mažiau negu 1 procentą BVP Europos lėšų, o jungtinėse valstijose kalbama turbūt apie sumas, kurios 15 kartų daug didesnės turbūt. Akivaizdu, kad dėl to jie daug toliau pasistumėjo į priekį kaip jie išleidžia lėšas federalinių lygmenių. Manau, kad yra dalykų, kuriuos galime panalizuoti. Aš grįšiu prie klausimų susijusio su rizikingomis sritimis. Ne visiškai taip, kaip sakė pirmininkas Kaldera, aš įsivaizduoju tas rizikingas sritis. Aš turėčiau galvoje specifinės išlaidų sritis arba geografinės arba programų sritis, kur mes manome, kad gali būti daugiau problemų. Mano nuomonė, sunku įtikinti Europos piliečių, piliečius išleisti daugiau pinigų ES lygmenių, nes jie turi abejonių dėl to, kaip tie pinigai išleidžiami ypač tose šalise, kurios e, e, daug, duoda daugiau lėšų negu gauna iš Europos Sąjungos. Tuo pat metu kitos šalis, kurios dalyvauja bendrose pastangose ir yra mažiau orientuotos į eksportą, nepasinaudoja iki galo bendrosios rinkos teikiama nauda taip pat yra suinteresuoti, kad Europos Sąjungoje pinigai, Sąjungos pinigai būtų geriau išleidžiami. Nes e, e, aš manau, kad pastangos yra bendras visoje Europoje. Ir pagrindas tam, ką turėtume daryti, būt, turėtų būti matavimai. Tai yra negaliu pasakyti, kaip išleidai pinigus, kol neapskaičiavai tinkamai tai, ką padarėjai. Ir aš manau, kad tai turėtų būti pats svarbiausias indikatorių pagrindas. Reikia e, išmatuoti viską ir galiu pasakyti, e, pasakyti ponui Piperiui, kuris išėjo apie jo abejonės. Galime, turime išmatuoti tuos dalykus, kurie yra tiesiogiai susiję su mūsų išlaidomis. Neturėtume matuoti tų dalykų, kurių, kur neįmanoma rasti ryšio tarp tų išlaidų ir rezultato. Jeigu taip darysime, tai pakliūsime į tokią sritį, kur matavimai neturi jokios prasmės. Todėl aš sakyčiau, kad į rezultatų standartus dėl tų priežasčių, kurias minėjo panas Piperis, ir prak, dėl praktinių priežasčių tų dalykų, kurie nėra tiesiogiai susiję su konkrečiomis pastangomis. Visgi vis tiek galima daug ką apskaičiuoti, daug ką išmatuoti, jeigu darysime taip. Pavyzdžiui, kad tikimės tokios tai procentinės dalies vežėjų iš nacionalinės dalies, tai yra kažkas konkretaus ir tai galima apskaičiuoti. Ir tai visai panašu e, į tai, ką iki šiol darėme. Aišku, bus bandymų ir nesėkmių ir klaidų situacija, tačiau manau, kad audito rūmai gali mums daug padėti šioje srityje. Aš asmeniškai e, remiu idėją, kad turime kuo daugiau skelbti, plačiau skelbti specialiasias ataskaitas ir aš manau, kad mūsų komitetas ir parlamentas panaudos jūsų gerą darbą, kad pagerintume tai, kaip mes išleidžiame kitų žmonių pinigus. Ačiū. Ačiū, ponia pranešėjau. Man atrodo, kad jūsų komentarai visiškai pozityvus. Ir prieš baigdamas norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad tarp trijų šio komiteto veteranų, Jano Žampiero ir manęs, man tai yra dešimtieji metai išėlės šiame komitete. Ir pirmą kartą aš išgirdau audito rūmų pirmininko žodžius, kad viskas turi būti nukreipta į rezultatus, o komisijos tikslas yra ne atitikti audito rūmų lūkesčius, o pasiekti tikslų, tinkamai dirbti ir laikytis visų įmanomų standartų. Man atrodo, čia e, pokyčiai ne tik žodžiais. Na ir šiandien iš pono Šemetos išgirdome skirtingus žodžius negu anksčiau, kai komisija e, tiesiog gindavosi. Šiandien išgirdome du pasisakymus apie du iš dviejų svarbių nepriklausomų institucijų, tačiau žiūrinčių tą pačią kryptimį, tai yra siekti sėkmės. Kažkoks klasikas pasakė, kad tikslus auditas e, užtikrina didžiausią pasitikėjimą. Ir, ir kartais sakoma, kad viską reikia patikrinti, kiekvieną e, išleistą eurą reikia patikrinti, e, tačiau niekas nepakla, nepas, neklausia, kiek tai kainuos. Taigi vis tiek reikia selektyviškai e, dirbti, reikia reaguoti į informaciją informaciją, kuri, aišku, turi tam tikrą parašą, ne bet kurią kvailą informaciją. Manau, kad tai yra protinga. Mes prieš keletą metų išgirdome klausimą, ar nereikėtų paskirti auditorių, kurie kontroliuotų auditorius. Taigi, taip užsidaro ciklas. Labai ačiū už labai pozityvų, įspūdingą apsikeitimą nuomonėmis. Labai ačiū pirmininkui Kaldeirai, ačiū komisijos nariui Šemetai, ponui Bertranui ir ponui Minui. Ačiū už jūsų pasisakymus, už e, atsakymus į klausimus. Ačiū, mėly draugai. Ačiū tiems parlamento nariams, kurie pasiliko iki pat pabaigos. E, verta jums padėkoti taip pat. Ir dabar e, skelbiu, kad šis posėdis baigtas.